Kolegos, manau, pradėsime posėdį. Norėčiau visus, kurie norėtų pasilikti salėje, susėsti į savo vietas. Pradėsime nuo 17 darbo tvarkės punkto. Esama padėtis ir būsima sinergija, siekiant didesnį veiksmingumo tarp ERPF ir kitų struktūrinių fondų. Šiuo klausimu rengiamas savos iniciatyvos pranešimas, jį rengė Džordžijos Tavrakakis. Ir šiandien pasikeisime nuomonėmis ne tik tai su pranešimo autoriumi, bet ir su kviestais kalbėtojais. Po to, kai Džordžijos Tavrakakis pristatys pranešimą, aš jums pristatysiu ir kitus kalbėtojus. Taigi, ponas Tavrakakis, prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, gerbėmėjai svečiai. Pateikiau Jums darbo darbinį dokumentą, kuris remiasi pripažinimu, kad e, tarp struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo efektyvumas vietos lygmenių ir pridėtinė vertė išauktų, jeigu tarp jų būtų sinergija, o ne tie fondai būtų taikomi vien atskirai. Ta mintis, kurią aš išdėstau pranešime, yra štai kokia, kad mums siekiant pridėtinės vertės reikia strateginio požiūrio ir bendrų įgyvendinimo taisyklių, kai kalbame apie visus tuos fondus - socialinį fondą, regioninio bendradarbiavimo fondą, e, žemės ūkio fondą, kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondą. Taigi e, visiems kitiems fondams tame tarpe ir tokiems kaip skirtiems e, mokslo tyrimams finansuoti e, vis, e, mokymosi visą gyvenimą, skatinti visiškai aišku, kad visiems jiems reikia bendrų e, pagrindinių valdymo principų. Kolegos, dabar į darbo dokumento detalės nesileisiu. Noriu iš anksto padėkoti atvykusiems prelegentams norėčiau kaip tik ir suteikti pirmiausia jiems žodį, kad galėtume pasisemti patirties e, iš jų pasisakymų. Pirmininkė, su mumis yra Jan Martin, e, iš vienos iš mokslo tyrimų programos, e, Norbert Heller iš Saksonijos Anhalto žemės ir turime taip pat e, poną Pasos Vidal, Škotijos vietos valdžios institucijų konvento atstovą Briuselyje. Bet pirmiausia, norėčiau steikti žodį ponui Jan Martin Devet, jis yra įmonės Ecorys Brussels direktorius. Dėkoju, ponė. Pirmininkė, ponės ir ponai, labas rytas. Norėčiau susitelkti savo pasisakymę ties Urban 2 patirtimi. Programos apimtis e, yra 750 milijonų eurų. Ji buvo vykdoma nuo 2001 iki 2006 metų. Šita programa yra integruotos politikos pavyzdys ne tik teorijoje, bet ir kaip ji valdoma praktikoje. Čia pašnekėsiu apie pagrindinius iššūkius, kurie iškyla fondams, tame tarpe ir e, regionų plėtros fondui, kada jie siekia savo tikslų e, miestuose ir miesteliuose. Taigi e, ta programa buvo vykdoma 2001 iki 2006 metų ir pagrindinis jos tikslas buvo regeneruoti uh, krizės metu e, nukentėjusias gyventu, gyventojus. Iš viso buvo 70 programų 14 valstybių narių programoje dalyvavo 2,2 milijonai gyventojų. Kad šaltiniai atneštų daugiau naudos, reikia, kad investicijos strategijos ir šaltiniai būtų integruoti, kad būtų geresnė integracija projektų lygmenių. Trečia, kad būtų sinergija tarp Urban 2 projektų. Ir, tre, ir ketvirta, sukuriant integruotas įgyvendinimo grupės. Pirmiausia, e, programų, strategijų ir fondų integravimas. Toks integravimas gali leisti pritraukti papildomą finansavimą, tame tarpe ir iš pagrindų programų. Ir sudėjus Urban, e, e, regionų plėtros fondo ir kitų šaltinių lėšas gali suteikti galimybių pasiekti didesnių rezultatų ir didesnio poveikio. Mes turime pavyzdžių, tokių, pavyzdžiui, iš Ispanijos Hikon e, miesto e, Asturijos e, regione. Dabar įvairių projektų integravimas tarpusavyje. Yra gražių pavyzdžių integruojant Urban 2 projektus, e, integruojant ekonominės, socialinės ir fizinės tų projektų temas. Pavyzdžiui, buvo nemažai projektų, kurių tikslas buvo gražinti nenaudojimus pastatus visuomeniai. Arba kitų pavyzdžių, kurie sukūrė nemažai darbo vietų. Rotterdame, pavyzdžiui, labai netradiciškai buvo panaudoti pinigai, e, atkuriant e, anksčiau egzistavusį jaunimo centrą, kuris būtų panaudotas jaunų migrantų. Ir lėšas e, buvo išleistas samdant detektyvus, E, kurie prisidėjo prie to, kad e, buvo išsiaiškintas nusikalstamumo šaknys, padidėjo saugumas toje apylinkėje ir taip toliau. Trečias elementas e, - saveikavimas tarp projektų. Gilios socialinės ekonominės problemas vargu ar gali būti išspręstos vieno atskiro projekto projekto. Mes matėme, pavyzdžiui, Dortmunde, kur e, e, didelės e, metalo liejimo gamyklos atkūrimas pareikalavo labai daug patirties, e, vietos verslo asociacijų paramos e, ir nenaudojimo bažnyčios pastato atstatymo ir įvairių projektų e, derinimas e, sukuria didesnį pažangos jausmą. Na ir ketvirtas elementas yra integruotos įgyvendinimo grupės. E, daugelie vietovių Urban 2 programa suvaidino svarbu vaidmenį siekiant integracijos ir partnerystės kuri e, tarp žinybiškai ir tarp agentūriškai apjungė pareigūnus ir leido jiems dirbti kartu. Taigi svarbiausia yra realizuoti tą sinergiją, kuri egzistuoja. Taip atsitiko Bristolyje, kur uh, Urban 2 įgyvendinimo grupė buvo įsikūrusi miesto taryboje. Tas pats pasakytina apie Halifax kur e, biudžetinė veikla buvo patikėta Action Halifax grupiai. Havre, Prancūzijoje taip pat yra tokio bendruoto veikimo pavyzdžių ir jis leido netradiciškai apjungti pajėgas, ko nebūtų galima padaryti taikant sektorinį požiūrį. Taigi ateityje, grindžiant e, sanglaudas politiką, būtina pabrėžti, kad ypatingai po krizinėme laiko tarpėje integracija būtų kuo stipresnė. Urban 2 programa kaip tik ir pateikia rimtų argumentų siekiant tokios integruotos tokio integruoto požiūrio. E, tokia politika turi didesnis šansas pasiekti rezultatų ir sumažinti riziką, kad jų nebus pasiekta. Ačiū labai. Dabar norėčiau pakviesti poną Norbertą Hellerį pasisakyti. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich werde. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu vokiškai. Saksonija Anhalt žemė. Matote žemėlapį, kur jie yra. Įgyvendinant regioninės programas, reikia dirbti strateginiu pagrindu. Na ir aišku, aš nebandysiu dabar papasakoti, kas yra sanglauda ir kokia yra sanglaudos politika, tačiau sanglauda reiškia tarp įvairių valdžios lygmenų derinti veiksmus. Nuo 2000 iki 2006 metų mūsų žemėje buvo gyvenami trys fondai, kurių bendra suma 3 milijonai, milija, milijardai eurų. Na ir pagrindinis klausimas, kaip išspręsti visus sudėtingus e, klausimus. Aišku, turime taisyklės, kurių pagrindų veikiame. Na ir nesvarbu, ar tai būtų miesto ar kaimo vietovė, svarbiausia, kad e, projektas atitiktų techninius reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kurioje, kuriame regioniais bus įgyvendinamas. Na ir svarbu, aišku, E, vykdyti įvairias procedūras, tačiau pas mus trūksta aiškaus procedūrų apibrėžimų ir kurios procedūros turėtų būti vykdomos. Taigi, iš principo laikėme strateginio požiūrio. Bandiname užtikrinti, kad įgyvendinant e, procedūras įvertintumėme ir išdavas, ir padarinius, ir rezultatus, ir sukurtą poveikį. Na, ar e, egzistuoja skirtumų tarp kaimo ir miesto vietovių? Uh, Iš principo gal reiktų užduoti kitą klausimą, ką reiškia regionai. Ar tai būtų vaikų darželių, mokyklų finansavimas, kelių ties, tiesimas, plačiajuošio interneto užtikrinimas, mikrokreditai ar kažkas panašaus. Ta, tuos projektus galima gyvendinti tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Na ir visame regione turime, aišku, vertinti kiekvieną atvejį atskirai. Na ir Kitas klausimas, ar egzistuoja skirtumų, turint omenyje pačią patį regioną ir um, jo visumą, ar reikalingas skirtingas valdymo modelis. Taip pat, uh, ar reikalingos taisyklės, ar tos uh, tinkamumo taisyklės yra vienodos, ar mums reikalingas vieno, vienodas požiūris ir tos pačios formuluotės, ar reikalingas reikalinga kažkokia tai kompiuterinė bazė ir taip toliau. Na, visi šie klausimai yra labai svarbus įgyvendant struktūrinius fondus. Tai nėra vien tik tai politinių tikslų klausimas, bet ir praktinio gyvendinimo klausimas. Ir aš turėčiau pasakyti, kad skirtumų didelių nėra. Nes ar kalbėtumėme apie kaimo vietovę, ar apie miestą, nesvarbu ar tai būtų stambus, ar mažesnis projektas, tikslas tas pats, kaip ir su eurų. Bet kur ES euras yra euras. Na, šiokių tokių skirtumų yra. Kalbant apie tam tikrus žemės ūkio pro projektus, kai išmokomos, tarkim, subsidijos konkretiems, konkrečių kultūrų auginimui, rapsų ar panašiai, ar panašiai. Taip pat, aišku, ir ekonomika, ekonomikos mūsų skiriasi ir darbo rinkoje yra tam tikrų netitikimų. Tačiau galiausiai kalbame apie bendrą vieningą projektą. Ir kaip jau minėjau anksčiau, euras visur yra euras. Ir kyla pavojus, kad kartais bandysime ieškoti visokių išimčių, išlygų ir daugiau dėmesio skirsime specifinėms detalėms. Tačiau turime pažvelgti šį projektą plačiau. Visi tie elementai turi būti tarpusavėje susiję, jeigu norime bendrai gyvendinti šį projektą. Tai pasakytume apie visų projektų įgyvendinimą, apie visus, visas tvirtinimo procedūras, išmokas projektų stebėseną, vertinimą. Taigi, ko galėtumėme pasimokyti iš praeities, ko pasimokėme remdamiesi savo patirtimi. Na, aš siūlyčiau visiems fondams numatyti bendrą valdymo sistemą konkretiems laikotarpiams. Tai reiškia, kad nereiktų nuolatos keisti sistemos numatant vieną laikotarpį, kuris persidengia su kitu laikotarpiu, nes e, atsiranda toks laikotarpis, kai du projektai vyksta vienu metu. Ir, na, tų projektų yra labai vairių ir regiono žmonės, regiono gyventojai susiduria situacija, kai yra gyvenimi projektai susijęs su skirtingais mokėjimų laikotarpiais. Taigi tai kelia gyvenimo problemų. Ir aš manau, kad būtų prasminga, jeigu kiekvienas regionas, ypatingai jeigu yra regioninė programa, būtų sukurta viena institucija, viena agentūra, kuri vestų diskusijas ir su Briuseliu, ir su vietos institucijomis, tam, kad viskas vyktų sklandžiai įgyvendinant projektą. Šalia to dar reikalingos visos vienodos tinkamumo taisyklės visiems fondams gauti. Pavyzdžiui, PVM pavyzdys e, nėra, tai yra tinkamumo kriterijus žemės ūkio fondo lėšoms gauti. Na ir, pavyzdžiui, potvinio atveju reikia sumokėti PVM kaštus ir negalima gauti kompensacijų už tuos e, užsumokėtą PBM, nes tai nėra tinkamumo kriterijus. Taigi tos įmonės, tik tos įmonės, kurios gali gauti kompensaciją už PVM, nepatenka į tinkamumo kriterijus. Na, o komunos Vokietijoje tokios teisės neturi ir jos turi mokėti PVM. -ą. Taigi aš manau, kad čia kyla dėl to problemų reikalingos bendros tinkamumo taisyklės visiems visų fondų lėšoms gauti. Kitas pavyzdys - regionės plėtros fondas. Ir kontrolė ir valdymas turi būti lygiai toks pats, kaip ir kitiems stambesniems projektams, regioniniam fondui. Ypatingai tikrinant vietoj žemės ūkio produktus, naudojant satelitinę sistemą ir svarbius regioninės plėtros projektus. Dokumentuose, dokumentų yra dideli paketai įvairios sąstatos faktūros ir taip toliau. Taip pat reikalingos tos pačios vertinimo taisyklės visų fondų atžvilgių. Na vėlgi negatyvus pavyzdys iš Žemės ūkio fondo. Kasmet gauname ataskaitas už regionės plėtros fondo projektus. Ir taip pat e, socialinio fondo atveju vyksta strateginiai vertinimai. Taigi trūksta bendrų formuluočių ir ypatingai susidurime su šia problema, kada, yra verč... kada dokumentai yra verčiami. Anglų kalboje, tarkim, naudojamos yra vienos formuluotės, jau įsitvirtinusios formuluotės, reikės kažkaip perkelti ir į kitas kalbas. tvirtin, tvirtinanti institucija dažnai būna mokėjimų institucija, mokėjimo agentūra. Tačiau Žemės ūkio fondo lėšoms gauti tvirtinanti agentūra yra regioninio fondo audito institucija. Tai yra ta, pačia, ta pati agentūra, ta pati institucija, kuri naudojama skirtingais tikslais. Taip pat kyla problemų finansuojant priemonės inovacijų srityje. Dažnai, na, paviršutiniškai yra aptariami klausimai ir nėra, nėra suprantama, apie ką yra konkrečiai kalbama, nes na, situacija keičiasi mokėjimo laikotarpiu ir jeigu nėra tinkamų formuluočių, pažiūrėjau, ankstesnėme laikotarpio kalbėjome apie prioritetus ir šverpunkt buvo naudojamas žodis prioritetams. O po to jau kitame mokėjimų laikotarpyje šverpunkt žodžio neliko ir buvo panaudotas kitas terminas. Na ir Vokietijos įstatymuose formuluočių yra įvairių ir žmonės, kurie nori teikti paraiškas, nelabai suvokia, kodėl tiek yra daug skirtingų apibriešių ir formuluočių. Taigi reikalingos bendros apibrieštys ir formuluotės visiems fondams Europoje. Formuluotės, kurias turėtų būti nusprendžiamos ir kurios turėtų būti patvirtinamos Briuselėje, kas yra šanksnis mokėjimas, avansinis mokėjimas, galutinis mokėjimas ir taip toliau. Ar registracijos data, ar paraiškos teikimo data užimtumo politikoje. Darbo vietos sukūrimas. Kada buvo sukurta ta darbo vieta, apie kokią datą eina kalba, reikia tiksliai žinoti. Na ir taip pat reikalinga kompiuterinė duomenų bazė, tokia bendra sistema vis, visiems ES fondams, sistema, kuri veiktų visu, visos ES lygmenių, būtų pritaikyta ir valstybėse narėse. Ir taip pat tokios sistemos reikia ir regionuose. Taip pat reikalingi vieningi ataskaitų teikimo užklausimai. Nes jeigu tokia sistema skirsis e, priklausomai nuo fondo, tuomet labai sudėtinga bus parengti, įgyvendinti bendrą, įdėkti bendrą duomenų bazę. Taigi mes siekiame gauti komparatyvinius duomenis ir atitinkamus suderintus vertimus tam, kad ataskaitose būtų galima palyginti situaciją ir kad ta kompiuterinė sistema veiktų visoje Europos Sąjungoje ir kad gauta informacija būtų patikima, tam, kad jie remiantis būtų galima priimti sprendimus. Sprendimus, kurie bus galiausiai pritaikomi visais lygmenimis. Taigi yra daug būdų, kaip būtų galima tikslo pasiekti, tačiau jeigu bandysime visais keli, visus kelius pasirinkti, na, gali tapti sunku. Uh, ir reiks konkrečiai apsispręsti, kurį kelią pasirinksime. Ir tikrai problemų netgi bendraujant komunikacijos rytyje yra nemažai. Pažvelkime į tuos piešinėlius. Čia matome. Matome, kad tai, kaip mes bendraujame, kalbamės tarpusavyje, irgi yra labai svarbus prioritetas nes netgi pavieniai žodžiai yra labai svarbu, ypatingai, kai tie žodžiai yra verčiami į vairias kalbas, reikia aiškiai suvokti e, ir mūsų klientas turi aiškiai suvokti, apie ką eina kalba. Ačiū. Ačiū labai. Tai buvo praktiko žodžiai. Na, o dabar Salafė Prasos Vidal, Kosladų tarnyb, e, biuro Briuselėje atstovas dabar pasakys. Thank you. Thank you, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjui, kad pakvietė mus į šį posėdį. Aš esu Škotijos vietos valdžios uh, konvento biuro Briuselyje vadovas, bet pirmiausia atvykau pas jūs kaip uh, CEMR uh, grupės dirbančios anglaudos politikos srityje pirmininkas. Ir iš tikrųjų tikriausiai dera tai, kad e, iš prelegentų pasisakysiu paskutinis, išklausėme ir vietos e, e, pasisakymę. Išgirdome jau du pasisakymus, dabar norėčiau truputį praktiškiau pašnekėti apie sanglaudos fondo panaudojimą. Kas yra CEMR? Tai yra Europos vietos e, savivaldos asociacija, viena iš seniausių tokių Europoje. Jau dirbame gana ilgai ir pastaraisiais metais daugiau telkiamės ties vietos plėtros klausimais, e, atliekame ir patarėjo funkciją Europos <clears throat> komisijai, e, rengiant e, sanglaudos ataskaitą, pavyzdžiui. Ir aš tikiuosi, kad tos problemas, kurias aš paminėsiu, atspindi tai, ką yra praktikai sukaupę vietose dirbdami daugiau kaip 20 metų. Taigi ta patirtis yra iš visos Europos. Mes taip pat koordinuojame tvarių miestų iniciatyvos darbą. Aš minėjau, kad Kozla yra viena iš asociacijų, kuri yra CEMR narių. Mes e, jungime 32 e, Škotijos municipalitetus. E, esame gana didelė grupė, didelė asociacija ir turime sukaupę nemažai patirties valdydami projektus e, vietos vystimosi srityje. Taigi, e, būtent iš savo darbo, iš to darbo mes esame sukaupę patirties, kurią galėtume pasidalinti. E, jūs, aišku, žinote, kad egzistuoja daug įvairiausių potencialių fondų, kuriuos galima panaudoti vietos plėtrai, RPF, ESF, e, Access 3, Leader, taip pat ir žurnikystės fondai e, arba ir dar didesnė įvairovė Ir egzistuoja keletas e, galimų platformų, kur galima užsiimti e, vietos plėtra. E, Urban jau buvo paminėta, Leader ir Flags iš žuvininkystės fondo. Tokie yra pavyzdžiai. Taigi potencialas egzistuoja. E, dabar e, šiame finansavimo laikotarpyje pereimas prie monofond arba vieningo fondo požiūrio e, suteikia didesnių galimybių panaudoti lėšas tinkamai. E, taip pat ir e, sugebėjimas finansuoti projektus tiek iš ESF, tiek iš ERPF yra sveikintinas. Visą tai, žinoma, yra teorija, tuo tarpu, kai tikrovė yra sudėtingesnė. Visų pirma, mes dirbame vietose, vietos valdžios institucijose, kartais e, savivaldybė yra tik tai vienas žmogus, kuris užsijima tuo ir čia iškyla nemažai problemų. E, gaila, bet labai dažnai e, valdymo institucijų valdant vieną fondą yra daugiau negu viena, yra įvairiausių valdysenos lygmenių, yra įvairiausių taisyklių, skirtingų interpretacijų. Taip pat e, mūsų nariai praneša, kad tos taisyklės dažnai keičiasi per tą patį finansavimo laikotarpį. Tai tikrai neprisideda prie veiksmingumo. E, sakysime, komisijos gairės e, toli gražu nepasiekia tuos, kuriems tai svarbiausia. Ir greta to dar gali atsirasti papildomų nacionalinių reikalavimų, kuriuos suformuluoja valstybės narės savo ruoštų. Kitaip sakant, iškyla ir e, gebėjimų, ir laiko klausimas. Jeigu jūs spaudžia laikas e, arba nėra gebėjimų, tai savivaldybėms yra sunku valdyti fondų lėšas. Dabar e, klasikinis pavyzdys. A, iš mūsų asociacijos patirties. Eina kalba apie paramą užimtumui. Čia ir Europos socialinis fondas, ir regionų plėtros fondai e, yra dažnai panaudojami. Pastarasis daugiau užsijima e, bendrais aspektais, e, tuo tarpu kaip ESF yra daugiau uh, skirtas e, atskirų individų palaikymui, paramai. Bet e, iš praktikos mes labai aiškiai matome, kad įvairiose programos stadijose e, tas pats asmuo gali būti remiamas įvairių fondų valdytojų ir tuo pat metu dar iš skirtingų fondų. Ir be jokios abejonės tai, tai sukelia nemažai problemų. Kitas panašus pavyzdys, e, kada ESF į ERPF fondai savo veikloje remiasi e, ta pačia infrastruktūra kažkokiom e, patalpom ar įranga. Ir iš tikrųjų tada ten, kur e, administraciniai gebėjimai nėra labai gerai išvystyti, tai gali kelti tam tikrų problemų. Yra ir ta vadinamoji toletinio popieriaus dilema, kai e, praktikoje dirbantys žmonės turi apsispręsti tinkamumą finansavimo iš vieno ar kito fondo. Ir toks bendras finansavimas e, sulėtina programų įgyvendinimą ir sukelia daugybę problemų tame tarpe ir teisinio netikrumo problemą. E, ir tada e, tų fondų valdytojams e, mažėja entuzijazmo, nes jie bijo tam tikrų teisinių pasiekmių. Taigi audito ir projektų e, tikrinimo prasme reikalingas būtų vienas požiūris. Yra taip pat ir kita problema, kai kalbame apie valdyseną vertikaliają e, prasme. E, fondai yra valdomi nacionalinių, regioninių vietos lygmenių. E, tai pasakyti ir apie Prancūziją, Italiją ar Lenkiją, ne tik Ispaniją. E, didesnėse valstybėse narėse, kaip taisyklė, regioninės administracijos yra gana stiprios. Tačiau tie du skirtingi e, fondai e, gali veikti skirtingose operacinėse lygmenyse. Aišku, valstybė narė gali pati apsispręsti, kuriam lygmenį geriau taikyti vieną ar kitą fondą. Tačiau kartais kelia nuostaba tai, kad teritorinės anglodos projektai gali būti valdomi skirtingose lygmenyse. E, reikalas tas, kad atsiranda pernelik daug valdytojų, E, vienoje e, kokio, kokioje nors vietovėje ir dviejų skirtingų fondų programos yra valdomas skirtingose lygmenyse. E, čia nėra jokios prasmės. Ir jeigu mes kalbame apie E, strategiją 2020 ir laikysimės to paties požiūrį iš viršaus į apačią, tai tada tai gali skelti dar daugiau problemų. Nors uh, saliginai uh, šis pavyzdys yra gana sudėtingas, mes vis tiek norime jį pateikti. Jeigu pažvelgsite į šią skaidrę, tai pamatysite, kad jungtinės karalystės e, skirtingose dalyse pamatysite, kad, pavyzdžiui, Anglijos e, atveju egzistuoja trys skirtingi kanalai ERPF, devynios e, regioninės agentūros ir devynios operacinės programas. Mm ESF yra viena programa ir taip pat e, dar vienas fondas, e, kaimo plėtros e, fondas. Ir visi jie yra valdomi iš skirtingų ministerijų. Škotijoje, Velse viskas truputį paprasčiau, nes viską tiesiogiai valdo Škotijos vyriausybė. Ir čia tuo užsieima ne skirtingos ministerijos, bet skirtingų direktoratų vadovai, bet vis tiek. E, jeigu jums reikia kalbėtis su tais valdytojais, jums reikia kalbėtis su atskirais direktoriais. Kita skaidrė. E, kaimo plėtra ir sanglauda Čia iš vis viskas yra sudėtinga, nes ir ES tai priklauso skirtingiams generaliniams direktoratams. Tie du fondai e, operuoja maždaug e, tokiamis pačiamis lėšomis, bet skirtingai sprendžia administracijos klausimus. E, skirtumas čia operacinių e, e, programavimo lygmenių ir labai dažnai du fondus valdo skirtingos ministerijos, kurios tarpusavyje vargu ar kada šnekasi. Regioninių lygmenių Paprastai yra du skirtingi e, vykdomieji komitetai, kurie dažnai nesikeičia informaciją, nekoordinuoja savo darbo, taigi e, prarandama nemažai e, lėšų dėl dubliavimuose. atsitinka taip, kad e, iš abiejų fondų yra finansuojama e, skirtingos e, vieno projekto, vienos programos dalys. Na ir dabar paskutinė skaidrė. Aš čia noriu pabrėžti, kaip yra sudėtinga vietos lygmenyje suderinti europinius ir nacionalinius fondus. Tai pavyzdys iš Švedijos Švedijoje dabar yra naujas įstatymas, kuris uh, vietos uh, valdžios institucijas įpareigoja uh, įdėkti plačiajuoščią struktūrą. Bet uh, iš pavyzdžio labai aiškiai matote, kad tarp uh, uh, Europos nacionalinių regioninių uh, institucijų yra labai aiškus dubliavimasis ir persiklojimas. E, taip pat neaiškia atskaitomybė ir e, e, funkcijos ir apie ką bekalbėtume, apie socialinę įtraukti ar vietos vystimasi, to persiklojimo yra pernelyg daug. Galbūt e, manote, kad savo pasisakymę aš tik tai norėjau pasakyti, kad vietos žmonės dėjoja, kad viskas yra labai blogai. E, tačiau iš tikrųjų mano mintis yra ta, kad e, čia Europos lygmenių sumanomi fondai turi atnešti realią naudą. Taigi, baigdamas, turiu pasakyti, kad praktikai e, sutarė, plačiai sutarė, kad e, vienas e, fondas būtų tikrai teisingas žingsnis į priekį. E, vargu ar galima tikėtis, kad e, taip įvyks, bet vis tiek mes bandome to pasiekti. Mums atrodo, kad reikia tai tam tikros bendros e, strateginės programos. kad e, būtų vienas didelis reglamentas, kuris apimtų visus fondus ir kad tas reglamentas būtų kiek galima paprastesnis kad e, išimtys būtų iš tikrųjų išimtys neliktų galimybės labai plačiai interpretuoti tai, kas parašyta. Taip pat e, reikia e, vengti nacionalinės valdžios bandymų patobulinti kabutėse tai, kas yra numatyta. Ir žinoma, būtina pradėti žiūrėti į tas problemas, kurios kyla vietose. Reikia dirbti su vietos valdžiai, ieškant geriausių būdų pasiekti sinergijai. Ir e, sanglaudos e, ataskaitoje e, vietos plėtros elementas turėtų tapti pagrindiniu elementu. Urban programa turėtų taip pat tapti tos ataskaitos dalimi, antraip mes vargu ar pasieksime nuoseklumo. Na ir žinoma, kalbant apie strategiją 2020-ieji, tai vargu ar galėsime e, pasiekti išsip, užsibrieštų tikslų, jeigu e, laikysimės e, dabartinių veiklos metodų. Ir daug to parengiamojo darbo reikia atlikti nedelsiant per artimiausias devynis mėnesius, nes vėliau to nebus galima padaryti, nes prasidės programavimo laikotarpis. Thank you, uh, much, uh... Ačiū. Buvo labai naudinga išklausyti trijų nuomonių, kurios dažnai papildė vieną kitą, sutapo tam tikrais klausimais. Norėčiau pasveikinti Pirtę Berkoviš iš Europos komisijos, kuris diskusijų pabaigoje gaus žodį, paprašysiu jo paaiškinti kiek Europos komisija ketina renkti bendras taisyklės, bendrą struktūrinių fondų sistemą per kitą sangdos politikos laikotarpį. Na dabar norėčiau pakviesti kolegas pasisakyti. Kol kas niekas dar neužsirašė. Ponas Tekšė yra pirmasis. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Stavarkakis už puikiai parengtą dokumentą, labai puikiai e, parengtas e, jis yra e, ir struktūra nebloga ir e, turinys taip pat neblogas. Norėjau tik tai pasakyti, kad sinergija gali būti pasiekta regioninių bei vietos lygmenių. Geriausi rezultatai gali būti pasiekiami siekiant, laikantis e, bendrų taisyklių. Aišku, bendras e, koordinavimas e, leistų pasiekti didesnės sanglaudos ir didesnės sinergijos, tarkim, tarp Europos socialinio fondo ir RPF. Pagal RPF finansuojamos ekonominės iniciatyvos gali būti naudingesnės, jeigu dar ir iš kit, su kitomis programomis tai būtų susiję. Aš sutinku, kad e, politinės ir struktūrinės programos turi būti vertinamos. Ir dabar turėtume pasižiūrėti, ar tinkamai buvo išskirti fondai, tiksliau skiriami į dvi grupės. Mano manimu, sinergijos poreikis nėra netgi poreikis, tai yra neišvengiamas dalykas, ypač dėl ekonominės dabartinės situacijos, dėl krizės, būtent dėl to tai yra neišvengiama. Reikia, kaip manoma, geriau naudoti turimus instrumentus ir niekada nebus tam per vėlų. Kitas dalykas - koordinavimas turi būti atliekamas visais lygmenimis, tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, tiek vietos, tiek regioninius, nacionalinius veikėjus tai turi įtraukti. Tai turi įtraukti bei mokėjimo institucijas, bei vertinimo ir kontrolės institucijos. Sutartyje yra numatyta ne tik tai bendra struktūrinių fondų veikla, bet ir visų kitų instrumentų naudojimas vienu metu. Norėčiau priminti, kad Europos investicijų bankas taip pat yra numatęs, kad Maroke Tanži uoste 800 milijonų eurų yra skirta tam, kad šis uostas, Tanžiai uostas, taptų didžiausių perkrovimo uostų viduržėme jūros regione. Turiu pasakyti, kad šis planas yra beprotiškas. Turint galvoje tokį nedarbo lygį, Europos investicijų bankas finansuoja 200 milijonų eurų vertės projektą, dėl kurio padidės e, konkurencija, socialinis dempingas bus praktikuojamas, nuo to nukentės Europos uostai, viduržėmė jūros uostai. Na ir dabar, kovojant su bedarbystė, Europos investicijų bankas finansuoja patį didžiausią konkurentą mūsų uostų. Kažkoks absurdas. Dabar sinergija nėra vien tik tai teorinis dalykas, ne vien tik tai teorinis programų parengimas yra svarbus. Svarbiausia, čia būtų konkreti veikla. Matome, kad iš pavyzdžių matosi puikiai, kad e, reikia galiausiai panaudoti realiai praktikoje sinergiją ir koordinavimą. Ačiū, toliau žodis įvars Kotmanis. Yes. Now it's here. Ar girdite mane? Ačiū už galimybę. Pasisakyti trumpai norėčiau padėkoti ponis Tavrakakis už pranešimą. Aš manau, kad e, rimtai reikia aptarti šią temą. Kiek suprantu, pagrindinis sakinys, sakinys e, toks pasaulinio lygmens pasiūlymas yra šeštajame puslapyje. Ten sakoma, kad Euro, Europos regioninės plėtros fondas turi būti integruotas į struktūrinę sistemą, struktūrinį fondą, kaip buvo padaryta 2000 ir 2006 metais. Aš manau, kad pasiūlymas yra labai rimtas. Na ir mano klausimas komisijos pareigūnui ar prelegentams. Biudžete antrasis žemės ūkio fondo ramstis, skirtas kaimo plėtrai, nebuvo tinkamai panaudotas per pastarosius trejus ketverius metus. 2009 metais 80 procentų lėšų, 1,8 milijardo eurų, nebuvo išmokėta ir buvo perkelta į ekonominio gaivinimo planą. Šių metų koreguojamajame biudžete, kurį parengė biudžeto komitetas, planuojama vieną milijardą paimti iš kaimo plėtros fondo ir paskirti, perkelti į struktūrinį fondą, regionės plėtros fondą ir sanglaudos fondą. Taigi klausimas būtų štai koks. Ar tą valdymo sistemą suvienodinsime su ir gal tik tai vieną dalį paimsime, kalbu apie antrąjį ramstį, kaimo plėtrą, 12 milijardų per metus maždaug tokia yra suma. Ir manęs Latvijoje klausia, kodėl nėra išmokamos tos sumos. Problema ta, kad ūkininkai, tie, kurie gali gauti lėšas iš kaimo plėtros fondo, jiems reikalingas bendra finansavimas valstybė bendro finansavimo lėšų neskiria, jie ne, negali gauti kreditų, bankų kreditų, bet tai jiems nėra taip svarbu. Jiems svarbiau yra tiesiog nesišmokos pagal pirmąjį ramstį už plotus. Taigi kitas klausimas. 12 milijardų eurų per metus mok, iš, neišmokėtų lėšų. Netinkamai išmokėtų lėšų. Ir mano klausimas pranešėjui. Galbūt realistiškiau būtų kalbėti apie uh, sinergijas, visą sistemą ir ypatingai antrąjį ramstį. Pirmasis ramstis, na, aš nemanau, kad realiai būtų įmanoma tą padaryti, nes viskas susijęs su plotais, hektarais ir bendrai plėtra. Na ir žemės ūkio srityje susitarimas dešimčiai metų, struktūrinių fondų septyneriems metams, kalbant apie žemės ūkio fondą reiktų bent per vieną finansinę perspektyvą apsispręsti, vienai finansiniai perspektyvai apsispręsti. Nes dabar skirtingi yra politikos e, ir strategijų laikotarpiai, gyvenimo laikotarpiai. Taigi mano klausimas pranešėjui, gal vieną regionės plėtros, žemės ūkio plėtros fondo ramstį kaimo plėtros finansavimą galėtumėme kažkaip um, sutvarkyti. Ačiū, panas Sukupolpolis. <coughs> Ah, Ačiū. Pasisakymai ir bendros diskusijos buvo labai įdomios ir mums tikrai padeda padės mūsų darbę komitete. Na ir aš turėčiau dabar keletą pastabų, remiantis darbinių dokumentų, kurį mums pateikė gerbiamas kolega panas Tabrakakis. Tiesa, kad dabartinė situacija ir ateities perspektyvos, galimos sinergijos, veiksmingesnės sinergijos tarp įvairių egzistuojančių fondų Visa tai yra tai, ko tikisi iš mūsų piliečiai. Ir labai naudinga šiandien diskutuoti šiomis temomis. Krizės, išgyvenamos krizės metu, kylant įvairioms problemoms, problemoms, kurios aktualios yra daugeliu regionų. Vis tiek turime labai konkrečiai dirbti ir apsispręsti. Nu, a, o kalbant apie veiklos rodiklius, aš esu gan optimistiškas, viskas atrodo neblogai, bet ant laurų užmigti negalime, reikia pas, pas, paspausti, paskubėti, priimti, imtis skubesnių veiksmų ir aš sutinku su pranešėju, kuris teigia, kad ekonominės veiklos finansavimas irgi turi būti sutelktas ties žmonėmis, atsižvelgiant į vietos e, savivaldybių, regionų ypatumus ir skirtumus. Jeigu norime sustiprinti Europos pridėtinę vertę, tinkamai gyveninti struktūrinius fondus, reikia kuo galima greičiau siekti sinergijos, sinergijos tarp ekonominių ir socialinių fondų. Na, o naujosios kryžminio finansavimo taisyklės turėtų būti iš esmės peržiūrimos. Ir, aišku, pirmiausia, reikia iš viso to padaryti svarias išvadas. Taip, turime siekti sinergijų, bet kaip jau teigiau, turime dirbti tikslingiau. O klausimas yra štai koks. Ar tikrai norime taptų fondų surasti sinergijas ir dirbti su tais fondais, kurie mums labiausiai rūpi. Ar norime bendradarbiavimo, dalyvavimo plačiau, turint omenyje įvairias plėtos e, strategijas, programas, kurios yra susijusios su daugeliu sričių. Man, aišku, antras variantas yra parankesnis, nes reikia tvariau, tolydžiau planuoti tuos darbus. Na ir mes Europos parlamente nuolatos, kaip e, dabar rengiant penktąją sangdos politikos ataskaitą, mes visuomet siekiame bendros lankščios politikos. Taigi tik tai pasakysiu, kad e, labai džiaugiuosi dėl šio darbinio dokumento, dėl, dėl vykstančių diskusijų ir susidomėjimų laukiu kuomet e, na, šis parlamentas imsis konkrečių veiksmų ir e, pasitelks visą patirtį ir bandys e, tą politiką praktikoje gyvendinti efektyviau. Pirmininkė, dabar norėčiau pakviesti Pite Berkovič iš Europos komisijos, kad jisai pakomentuotų mūsų diskusijas. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjų už parengtą darbinį dokumentą, kuris yra neilgas, bet labai turtingas, ten yra daug įdomių idėjų. Trumpai pasisakysiu, daug buvo įdomių e, minčių išsakyta mūsų prelegentum, na ir aš norėčiau akcentuoti pagrindinius Europos komisijos mąstysenos elementus, ypatingai turint omenyje biudžeto peržiūros dokumentą ir penktąją sanglos politikos ataskaitą. Aš manau, kad komisija teikia esminės idėjas, kaip būtų galima pagerinti sinergiją ir bendradarbiavimą trimis lygmenimis. Pirmasis yra atsižvelgiant į bendrąjį strateginį pagrindą investicijoms. Čia į tai eina penki fondai. Žvininkystės, kaimo plėtros, anglodos socialinis fondas ir regioninės plėtros fondas. Taip pat biudžeto peržiūroje siūloma, kad reiktų susijęti tai ir su kitais ES instrumentais tam, kad sinergijos būtų dar efektyvesnės. Taip pat nacionalinių lygmenių partnerystės sutartys yra siūlomos. Tai iš esmės yra susitarimas tarp Europos lygmens ir tų veikėjų, institucijų, kurios yra atsakingos už politikos įgyvenimą nacionaliniu ir vietos lygmeniu, bandant nuspręsti, kaip tuos fondus panaudoti. Na ir į, šį, į šią sutartį Šis sutartis daugiausia taikomas anglodos politikai, bet yra kalbama apie tai, galbūt kad būtų galima tą sutartį pritaikyti ir kitiems fondams. Sanglodos ataskaitoje akcentuojama, kad partnerystės sutartys turėtų būti siejamos su koordinavimo mechanizmais, derinant fondus, įvairius fondus ES lygmenių. Dabar trečiasis lygmuo - naudos gavėjų lygmuo. Čia Europos komisija yra sunerimusi, kaip ir akcentuojama darbinėme dokumente, dėl to, kad gali kilti sunkumų pritaikant skirtingas tinkamumo taisyklės. Na ir biudžeto peržiūros dokumente siūloma, kad reiktų derinti labiau tinkamumo ir įgyvendinimo taisyklės ir ieškoti bendrųjų taisyklių, kiek įmanoma tą padaryti tarp įvairių finansavimo mechanizmų. Taigi tą darbą mes dabar ir atliekame komisijoje, rengdamiesi teisėkros pasiūlymams. Norėčiau akcentuoti du klausimus, kuriuos dabar analizuojame. Ir tai būtų atsakymas į kalbėtojų keliamus klausimus. Pirmiausia, mes manome, kad būtų, reikalinga būtų viena vietos plėtros metodika, įtraukiant keturis fondus susijusius su vietos savivalda. Kaimo plėtra, žavininkystė, socialinis fondas ir regionės plėtros fondas naudos gavėjai visose šiose srityse turėtų laikytis vieno požiūrio, tam, kad nebūtų, prikurta, nebūtų įvairių prikurta taisyklių. Kitas e, klausimas yra tas kryžminis finansavimas. Kryžminis finansavimas yra labai svarbus klausimas. Leidžiantis naudos gavėjams vietos lygmenių pasirinkti geriausią būdą, kaip būtų galima fondo lėšas susijęti su kitomis lėšomis, lėšomis projektų įgyvendinti. Uh, Na, dabartinės kryžminio finansavimo taisyklės galbūt yra perdėm sudėtingos, kompleksiškos, jas būtų galima supaprastinti, patobulinti. Taigi čia vėlgi yra tas rytis, kurią analizuojame. Na ir galiausiai norėtumėme pabrėžti, kad e, manome, jog bendras iniciatyvų finansavimas, ypatingai vietos lygmenių, būtų labai naudinga. Uh, Na ir dabar europinėme kontekste svarbiausia yra kovos su skurdu platforma. Mes manome, kad reiktų įtraukti įvairių fondų lėšas integruotai, ar tai būtų kaimo ar, vieto, kaimo ar, kaimo ar miestų vietovės. Na ir galiausiai yra dar pateiktas pasiūlymas peržiūrėti finansinį reglamentą. Čia buvo keltas klausimas. Uh, ar nebūtų galima suderinti kontrolės mechanizmų. Ir finansinė reglamento pežiūroje yra siūloma šalia to harmonizavimo numatyti ir bendras valdymo, bendro valdymo politikos mechanizmus. Bet čia mes matome šiokių tokių problemų ir sunkumų, nes diskusijose su suinteresuotais asmenimis jie akcentavo, kad yra daug skirtumų tarp išmokų e, žemės ūkių ir struktūrinių išmokų. Taigi e, visus to dalykus reikia aptarti. Na ir apibendrindamas galėčiau akcentuoti tris pagrindinius e, elementus. Yra reikalingas labiau strategiškas požiūris, teikiant prioritetus įvairiems fondams. Taip pat reikalinga supaprastinti fondų valdymą nacionalinėse administracijose, taip pat palengvinti prieigą prie fondų lėšų naudos gavėjams. Ir dar viena pastaba. Daug ką galima būtų padaryti parengiant tą bendrą europinį reglamentą. Tačiau valstybės narės, regioninės, savi, regioninės institucijos, savivaldybės irgi turės suvaidinti vaid, savo vaidmenį. Buvo kalbėta apie nacionalinio lygmens struktūrų frag fragmentaciją. Tai, aišku, yra jau valstybių narių reikalas pagal subsidiarumo principą. Bet taip pat yra labai svarbu, kad atsakingos, už sankcijos politiką atsakingos in, institucijos laikytųsi bendro požiūrio. Dėkoju Piteriui. Džordžiai, ar norėtumėte pasisakyti? Dėkui, ponė pirmininkė. Šilčiausiai norėčiau padėkoti atvykusiems svečiams, kurie pasisakė, patiekė įdomių pastabų. Dėkoju taip pat ir kolegoms už jų pasisakymus ir pastabas. Tikiuosi, kad visi savo pasiūlymais, pastabomis prisidės prie šio dokumento patobulinimo. Pirmininkė, dėkoju. Mes tikimės, kad dokumentas bus priimtas vasario mėnesį. Taip pat e, noriu ir pati pasakyti, kad e, labai aukštai vertiname tai, ką išgirdome iš svečių. E, jūs padedate mums geriau suprasti, ką galvoja apie šios reikalus praktikai ir kaip galima būtų Europos finansavimo veiksmingumą padidinti. Aš iš Peter Berkovic, iš Europos komisijos taip pat išgirdau e, pasiryžimą žengti tuo efektyvumo, veiksmingumo keliu, derinant, harmonizuojant Europos Sąjungos politiką, kad galima būtų geriau panaudoti e, Europos finansavimo potencialą, sinergijas. La, Tai prisideda ir prie Europos parlamento diskusijų šiuo klausimu ir e, padės taip struktūruoti ateities politiką, kad investicijos iš struktūrinių fondų būtų kuo efektyvesnės. Dar kartą dėkuoju, perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai e, viešieji klausimai, viešieji svarstymai, Europos miestų ir miestelių vietai gyvendant sanglaudas politiką. E, Tam turime skyrę laiko iki 11.45. Turime penkis kalbėtojus čia. Turime Europos komisijos, Eurocities, Karlo universiteto iš Prahos atstovus. Taip pat turime Budapešto atstovus atstovą iš Mokslo tyrimo instituto, e, Mišel Delbar, e, neatvyko. Bet aš norėčiau pradėti nuo pono Daniel Mokė iš Europos komisijos, kuris pakalbės apie tai, kaip yra vertinama Urban e, bendryjų iniciatyva 2000-2006 metai. Laiko ypatingų ribų nenustatome, Taigi prašom, žodis jums. Thank you, Madam Chair. I have presentation. Here it comes. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš turiu parengęs e, skaidrės. We didn't receive the... Thank you. I wanted to start by introducing. Uh, norėčiau pristatyti Jums tą Urban iniciatyvą, apie kurią kalbėsiu. Taigi, Urban 2. Kas nežinote, tai buvo priemonė e, skirta spręsti e, miestų e, į krizę patekusių e, regionų rajonų problemas. E, problemas, kur e, vyravo socialinės nusikalstamumo problemos ir kur visas tas problemas buvo susitelkusios vienoje vietovėje. Skaidrėje matote įvairiausių skaičių Bet e, reikia suvokti, kad eina kalba apie nedidelės vietovės. E, vidutiniškai viena programa apimdavo maždaug 30 tūkstančių gyventojų, maždaug čia Briuselėje tai atitiktų Eterbeko rajoną. Taigi kalbama apie palygint nedidelės e, apylinkės su dideliu problemų skaičiumi. Dabar, jeigu kalbame apie e, paramos intensyvumą, tai jis prilygo maždaug pirmojo tikslo e, paramos intensyvumui. E, Urban siekia visas problemas e, spręsti integruotai - ekonominės, socialinės ir taip pat tų nugyventų e, rajonų problemas spręsti integruotai. E, mes remiamės visų pirma partnerystė su vietos bendryje, su vietos municipalitetais. Čia dabar kitoje e, skaidrėje vėl yra šiek tiek statistikos. Kalbant apie įvertinimą, mes parengėme labai uh, gilų visų 70 programų įvertinimą. Ėmėme visą informaciją, statistiką, programavimo duomenis, o tada atrinkome 15 atskirų atvejų iš visos ES, e, kad būtų atspindėtos įvairios e, strategijos Kai kurie tokie atvejai buvo parinkti iš didelių miestų, kiti iš mažų miestelių. Ir e, tos e, 15 specialiųjų e, atvejų buvo ištirti tikrai giliai. Tai numatė e, trijų savaičių apsilankymą tenai, e, įsigilinimą į vietos e, projektus, į tuos mini projektus. Visa, visas vertinimas užtruko 18 mėnesių. E, tuos rezultatus įvertino trys e, ekspertai mokslininkai. E, ten dirbo Markin e, Parkinson, kuris pasisako už Urban. Turėjome taip pat vieną italų ekspertą, kuris skeptiškai nusiteikęs Urban atžvilgiu ir turime vieną neutralų. E, aspektą. Taigi pateikėme visus rezultatus jiems ir leidome jiems juos kvestionuoti ir apdoroti. Dabar apie uh, rezultatus to įvertinimo. Aš uh, čia skiriu fizinį uh, regeneravimą, uh, vietos uh, ūkio gavinimą ir antrą elementą socialinės atskirties įveikimą. Pateiksiu e, integracijos projekto pavyzdį. Aš pats e, apsilankiau tame projekte, eina kalba apie e, apleistą pastatą, kuris paskui buvo regeneruotas ir paskui buvo panaudotas kaip vieta mokymams e, tiem žmonėms, kurie kėlė kvalifikaciją ar e, rengėsi grįžti į darbo rinką. Taigi, kaip matote, šiuo atveju abu tie elementai - fizinis regeneravimas ir socialinė atskirtis - e, buvo sutelkti vienoje vietoje. Tačiau šio pasisakymo tikslu aš atskirsiu tuos du elementus ir pasakysiu, kad buvo regeneruota daugiau kaip 2 milijonai kvadratinių metrų pastatų, bet kadangi kalbama apie nedidelės vietovės, tai tie regeneruoti pastatai, žaliosios zonas, kurios buvo sukurtos, visa tai iš tikrųjų labai smarkiai skiriasi nuo to, skiriasi nuo to ką turėjome ten pradžioje. Dabar kalbant apie vietos ūkio e, skatinimą, mes stengiamės įgyvendinti mikropriemonės, skatinant smulkų į verslą, kuriant verslo inkubatorius, kuriant darbo vietas mikro lygmenių. Ir čia noriu dar kartą akcentuoti žodį mikro. Šią prasme mes pažvelgėme į e, statistiką iš tų vietovių, Ir e, vienas dalykas, kuris mus nustebino, tai e, buvo tai, kad e, ten nedarbo lygis iš principo koreliavo su miesto, su artimiausio didelio miesto rodikliais. Jeigu nedarbas augo didelėm mieste, tai ir toje vietovėje jisai augo. Ir E, mes e, suvokiame, kad jeigu norite pakeisti tos vietovės ūkio situaciją, tai tada turite stengtis keisti ir didelio miesto, gretimo miesto situaciją. Dabar kalbant apie kovą su socialinė atskirtimi. Ir čia e, apsilankę tuose vietovėse, e, kuriuose įgyvendinami Urban 2 projektai, kalbate ten su žmonėmis, tai pamatysite, kad e, jie labai aiškiai pasakys, kad jie pajuto naudos iš kvalifikacijos kelimo, socialinių paslaugų Ir e, akivaizdu, kad panaudojant e, tokį finansavimą yra įmanoma taip pat pakeisti ir nusikalstamumo statistiką, pagernant gatvių apšvietimą ir taip toliau. Tai tiek rezultatų, kalbant apie ūkį, apie e, fizinį pastatų regeneravimą ir socialinę atskirtį. Taigi, e, pagrindinė išvada iš mūsų įvertinimo buvo tokia. E, tie projektai, kuriuos e, įgyvendino būtent vietos žmonės, atrinkdami jų rangovus, prisidėdami prie jų suformulavimo, tie projektai buvo patys sėkmingiausi tai iš tikrųjų mus paskatina. Atrodo, kad šiuo atveju e, svarbiau buvo e, ne tai, ką jūs darote, bet kaip jūs darote ir projektai, kuriuose buvo įtraukti vietiniai žmonės, pasiekė didesnės e, naudos. 80 procentų visų programų e, buvo įgyvendinamas vadovaujant e, vietos valdžiai. Dabar perinant prie horizontaliųjų išvadų, mes aiškiai matome, kad didelį vaidmenį gali suvaidinti ir didesnieji e, veikėjai, didesnieji partneriai, E, vietos žmonės e, turi žinias apie vietovę, bet jie nebūtinai turi kitų gebėjimų, kurie reikalingi programoms įgyvendinti. Ir e, Urban 2 programos vienas iš svarbiausių elementų, sėkmės elementų buvo tai, kad ji prisidėjo prie vietos gebėjimų stiprinimo. Reikalas tas, kad pasibaigus Urban 2 programai apie 60 procentų e, projektų ten įgyvendintų ir toliau tęsiasi. Žinoma, jeigu jūs atnaujinate pastatą, tai pasibaigus projektui tarsi nebereikėtų toliau to tęsti, bet tame kontekste 60 procentų ir yra labai įspūdingas skaičius. E, didelė prasme tą tvarumą nulėmė stambesnių partnerių dalyvavimas. Nors iniciatyva išėjo iš vietos, žmonių iš vietos valdžios. E, tai e, norint, kad projektas iš tikrųjų būtų ilgalaikis, būtina sąlyga buvo taip pat ir didesnio partnerio įsitraukimas į jį. E, kaip vertintojas e, tikrai netlikčiau gerai savo darbo, jeigu nepaminėčiau dar vieno rezultato, kuris tinka kalbant ne tik apie Urban 2, bet ir apie kitas e, programas. Susidurime su problemomis stebėsenoje ir projektų atsekime Planuojant projektus reikėjo atsižvelgti į 4120 įvairių rodiklių. Vienai programai apie 59. Problema e, ta, kad e, buvo bandymas taikyti juos visus, bet paskui visi tie ambicingi rodikliai taip ir nebuvo pritaikyti. Taip pat buvo problemų su uh, tų projektų, programų uh, pagrindimo logika. E, labai uh, daug demonstruojantis pokalbis buvo su uh, vienu programos gyvendintoju, kuris pasakė, kad tos vietovės problema yra mm, nedarbas, e, projekto tikslas yra atstatyti miestelio centrą, bet kaip tai išspręsti nedarbo problemą jis atsakyti negalėjo. Todėl labai svarbu yra sekti e, pažangą įvertinant poreikius ir paskui stebint tą uh, pažangą, ar iš tikrųjų tai, kas yra daroma, tenkina tuos poreikius. Ir e, viena iš išvadų, viena iš rekomendacijų būtų e, ta, kad kiekvienas, projekt, kiekvienas projektas turėtų būti labai e, logiškai pagrystas. Ir čia e, yra būtent didesniųjų partnerių vaidmo padėti vietos žmonėms tai atlikti. Taigi, Jeigu pažvelgsite į Urban 2 vietovės, pamatysite, kad nuo 2000, nuo 2000 iki 2006 metų pasiekta nemenkos e, pažangos, tai rodo statistika. 13,5 e, iš 15 atvejų pažanga buvo labai aiški e, Antra vertus, susidūrime ir su atvejais, kai e, nors programa ir buvo gera, vietos ūkio nepavyko pakelti, tai yra susiję vėlgi su koreliacija su didesnio miesto situacija. E, Problemas, e, kurios iškilo, buvo susijusios su tuo, kad vietos žmonės nelabai gerai nusimano apie platesnius reikalus. E, tačiau vis tik mažai vietovėje galima nuveikti labai daug, jeigu įtrauksite vietos žmonės, vietos partnerius, vietos gyventojus, vietos bendryjų, e, bendruomenės. Ir paskui, jeigu pasitelksite didesnius partnerius su jų patirtimi, kad jau užtikrintų projektų testinumą ir tvarumą. Na ir dar viena išvada. Reikia labai gerai įsivaizduoti, ką jūs norite padaryti, ką turite padaryti siekdami sėkmės ir ką turite padaryti stebėdami pažangą. Dėkoju, ponia Mokė. Dabar labai grubiai pasakysiu, kad jeigu norime e, padiskutuoti po klausimų, reikia palikti tam laiko. Ir aš norėčiau paprašyti kitų kalbėtojų kalbėti nelgiau nei 10 minučių, kad paliktumėme laiko e, ir diskusijoms. Taigi dabar pakviesiu pona Pisko Šnau iš Europos komisijos. Jis yra miesto plėtros ir teritorinės anglaudos e, skiriaus vadovas. Prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, aš irgi rodysiu skaidrės. Savo kalboje akcentuosiu penkis dalykus. Pirmiausia, priminsiu, kodėl mums rūpi miestai. Antras dalykas, papasakosiu apie mūsų patirtį įgyvendinant miesto dimenciją dabartinėme programavimo laikotarpyje. Pakalbėsiu apie ateitį. Ir taip pat, kokia galėtų būti ateityje miestų dimencija. Na ir apie dalykus, kurie nėra susiję su sanglaudos politika, veiksmus, kurie vyksta už sanglaudos politikos. Taigi, kodėl mums rūpi miestai? Akivaizdu, kad dauguma žmonių, trys ketvirtadaliai ES gyventojų gyvena miestuose. Yra didžiulis augimo potencialas ir žmonės vertina miestus kaip augimo variklius, inovacijų centrus. Tačiau miestai yra ir vietos, kur yra daug iššūkių, kadangi yra daug skirtumų, yra socialinės polarizacijos apraiškų daug skirtumai tarp miestų, dėl to šalies ekonomika nukenčia. Taip pat nepakankami yra ryšiai tarp miestų, regionų. Na ir miestai vaidins labai svarbų vaidmenį, reaguojant į demografinių pokyčių iššūkius, klimato kaitos iššūkius, energijos tiekimo iššūkius iššūkius ir miestai taip pat susidurs ir su migrantų integravimo problema ateityje. Dabartinė finansinė krizė dar labiau pablogino daugelio miestų, miestų ir savivaldybių finansinę padėtį. Ir pažvelgus į miestų dimenciją dabartinėme programavimo laikotarpyje pastebėjome, kad na, mes nusprendėme nevykdyti nelabai sėkmingų bendruomenių iniciatyvų, jas integravome į kitas iniciatyvas. Ir miestų bendruomenių iniciatyvų integravimas vyko pagal 8 straipsnį atitinkamo reglamento. Tokiu būdu visi miestai teorini, teoriškai tenkino tinkamumo kriterijus paramai gauti. Tačiau tai viskas nevyko automatiškai. Aštuntasis straipsnis yra savanoriškai taikomas straipsnis ir ne visos valstybės narės ir ne, visos, ne visi regionai pritaikė tą nuostatą. Taigi, čia matome, kad pozityvus rezultatas buvo štai koks. Miesto plėtra įgyvendinant įvairius projektus yra labai svarbi tema. 10 milijardų eurų buvo planuojama miestų prioritetų, prioritetinėms iniciatyvoms. Taip pat kiti finansiniai, finansinės, inži, in, in, finansinės inžinerijos projektai, Jessica, buvo įgyvendinami ir aišku, tos, to, tas instrumentas buvo įgyvendinamas gan sklandžiai ir greitai. Na, o silpnosios pusės kokios buvo? Uh, veiklos programuose daugiausia dėmesio buvo skiriama šakinėms investicijoms ir per mažai buvo laikomas integruoto požiūrio. Buvo tik keli miestai įsitraukę mm, į tuos projektus vietos lygmenių ir tikrai nebuvo pasitelkta miestų bendruomenių iniciatyvos sėkmingais veiklos rezultatais. Na ir dabar bandome išsiaiškinti, kaip praktikoje būtų galima įtraukti miestus, miestelius įvairiose valstybėse narėse ir pastebėjome, kad bendrai dalyvavimas nėra pakankamas e, rengiant programas ir nėra jaučiama nuosavybė už tuos veiksmus. Na ir labai dažnai tas dalyvavimas buvo ribotas, daugiausia susijęs su neoficialiomis konsultacijomis, dar kuriant programas, o jau įgyvendinimo laikotarpyje tas dalyvavimas buvo absoliučiai silpnas. Na ir jeigu e, klausėme miestų, ar jūs dalyvavote rengiant programas, atsakymas dažnai buvo ne, mes nedalyvavome tuose procesuose. Ir apmaudu, kad tai buvo. Kaip teisingai buvo paminėta, tas nuosavybės jausmas yra labai svarbus, norint, kad miestų bendruomenių iniciatyvos būtų sėkmingos ir mes norime atkurti tą nusavybės jausmą e, ir jį labiau įtvirtinti per kitą programavimo laikotarpį. Dabar penktoji sanglaudos ataskaita. Joje yra akcentuojama, kad reikalinga ambicinga miestų darbo tvarkė. Yra pripažįstamas miestų vaidmuo ir taip pat miestų vaidmuo siekiant Europą 2020 strategijos tikslų ne tik tvaraus augimo tikslo, bet ir pažangaus augimo tikslo ir tvaraus augimo tikslo. Taigi, akcentuojame, kad miestai tikrai suvaidins labai svarbu vaidmenį siekiant um, strategijos 2020 tikslų. Sanglaudos politikos ataskaitoje taip pat daug dėmesio skiriama tam, kad reikia aktyviau įtraukti miestus į programų rengimo ir įgyvendinimo darbus, kad jos taip pat suvaidintų savo vaidmenį stebėsienos komitetų darbe. Taip pat ataskaitoje reikalaujama lankščiau žvelgti į tuos rajonus, tas vietovės, kur bus rengiamos programos ir strategijos. Tarkim, jeigu rengiama strategija arba programa kažkokiai tai rajonui, seniūnyjai, ar dideliam miestui, ar e, upės baseino kažkokiai tai, ar kažkokiam rajonui. Na ir e, mūsų e, komisaras siūlo vykdyti labai tikslingus veiksmus tose vietovėse, kur problemų yra labai daug, kur sunkumų yra labai daug. Uh, Na ir reikia pasitelkti miestų bendruomenių iniciatyvų sėkmingais rezultatais. Reikalingas integruotas e, požiūris, taip pat įtraukimas vietos veikėjų į, į visus tos darbus. Taip pat e, reikalinga burti tinklus ir geriau pasinaudoti jau ir dabartiniais e, tinklų instrumentais, tokiamis programomis kaip Urban taip pat geriau pasitelkti finansinės inžinerijos e, projektus, e, pasitelkiant Jesikos projekto patirtį. Na ir komisaras labai domisi ko, platesnė teritorinė darbo atvarkė, ne tik sanglaudos politika. Dėl to jis skatina aktyvų įsitraukimą į diskusijas, tam, kad geriau suvoktumėme, kokie yra tie iššūkiai, su kuriais susiduria miestai, kokie pavyzdžiai yra geriausi miestų, kurie sėkmingai susitvarkė su tais iššūkiais ir kaip sanglotos politika galėtų pagelbėti tvarkantis su problemomis. Taigi, Regi generalinis direktoratas dabar rengia projektą Rydienos miestai Na ir mes čia jau du seminarus esame surengę, Trečiai, trečiajam ruošiamės dabar. Tuose seminaruose vykusios diskusijos, pristatymai yra patalpinti tinklapyje, galite juos peržiūrėti. Ketiname parengti e, kovo mėnesį ataskaitą ir mielai e, su jūsų komitetu pasidalinsime E, to bendro projekto rezultatais. Daug čia Europos ekspertų ir įvairių miestų atstovų yra įtraukta į tuos darbus. Na ir komisaras labai aktyviai remia bendrus valstybių narių veiksmus, įvairias institucijas, įvairių institucijų, asociacijų, e, bendrus veiksmus, tvarių miestų projektas kurio tikslas yra parengti hartiją, tvarių miestų hartiją. Prancūzija, Belgija ir savivaldybių asociacija bendrai rengia tą projektą. Regio generalinis direktoratas teikia techninę paramą. Na ir dabar mes tokį bandomąjį etapą rengėme 16 atrinktų Europos miestų ir tas bandomasis laikotarpis, e, bandymo laikotarpis pasibaigs po vienerių metų, na ir po to tikimės, kad gausime pozityvių rezultatų už to bandymo laikotarpio ir bus galima visiems Europos miestams pasiūlyti pasinaudoti to projektu. Taigi tiek. Ačiū uždėmesi. Okay, thank you very much for your interesting Ačiū ir Jums iš, už įdomų e, pristatymą. Noriu dabar pakviesti dabar pona Paul Bevan, Eurocities Actions generalinį sekretorių. Dėkoju, aš tik ties trimis mintimis norėčiau susitelkti per man skirtą laiką, pakalbėti apie integruoto požiūrio principą, ambicingą miestų darbo tvarkę, kuri buvo paminėta, ir e, varijuojančios geografijos principą. E, ta informacija, kurią turime ir apskritai bendrai visi pripažįsta, rodo, kad e, sanglaudos politikos poveikis yra ilgesnis, jeigu socialinės, politinės ir ekonominės priemonės derinsime, integruosime Ir taip pat yra aišku, kad tą integruotą e, principą geriausia įgyvendinti vietos lygmenių, arčiausiai prie žmonių ir miestai sugeba geriausiai visus, visas suinteresuotas šalis suburti. Miestų vadovai taip pat yra e, tie žmonės, kurie yra atskaitingiausi ir kuriais labiausiai pasitikima. Taigi, integracija veiksmingiausia yra būtent vietoje. Ten galime pasiekti daugiau ir iš integruoto požiūrio galime gauti daugiau už tuos pačius pinigus. Ir vis tik, kaip ką tik girdėjome, dabartinėje finansų perspektyvoje tas integruotas požiūris toli gražu ne visur taikomas. Todėl turime užtikrinti, kad e, programų finansavimas ateityje, ar tai būtų socialinis fondas, ar mm, regionės plėtos fondas, numatytų galimybės labiau integruoti tą požiūrį. To integruoto požiūrio gale dabar labai aiškiai išriškėjo, kai kalbame apie teritorinę, socialinę sanglodą, mes aiškiai matome, kad čia yra labai didelių sąsajų su tokiais dalykais kaip skaitmeninė darbo tvarkė, socialinėmis paslaugomis ir taip toliau. Galų gale miestai yra uh, socialinio mobilumo centrai. Tai e, galimybė kurti naujas vietas, kelti kvalifikaciją. E, miestai nuolat yra traukos centras žmonėms, kvalifikacijoms ir taip toliau. Būtent miestai yra pažangos variklis pasauliniu mastu. Ir e, mes e, to miestų vaidmens neturėtume neįvertinti. Mes turime kaip tik panaudoti Europos miestų modelį, kuris yra specifiškas, siekiant konkurencinio pranašumo. Mes turime turėti tvarius miestus su aukšta gyvenimo kokybė, su geromis viešosiomis paslaugomis Visą tai išskiria Europos miestus ir suteikia jiems konkurencinį pranašumą, atsižvelgiant į tai, kaip urbanizacija vyksta kitame pasaulyje. Taigi tą e, europinį urbanizacijos modelį turime e, ginti ir saugoti, pasinaudodami sanglaudos politiką. Todėl esame patenkinti, matydami ambicingą miestų darbo atvarkę, kuri yra išdėstyta penktoje sanglaudas ataskaitoje. Mes manome, kad sanglaudas politikos vienas iš tikslų yra teritorinio potencialo išlaisvinimas. E, vykdydami sanglaudas politiką daug laiko skyrėme regioninių neligumų išlyginimui Mes turime tai pripažinti, bet turime taip pat pripažinti, kad ne visas teritorijos turi tą patį potencialą ir tą patį potencialą. Mes negalime, pavyzdžiui, e, įsivaizduoti, kad e, kažkokios kaimo vietovės ar pakraščių vietovės turės tą patį potencialą kurti BVP vienam gyventojui, kaip kad miestai. Mes turime pripažinti tuos skirtumus ir kad skirtingos teritorijos turi atitinkamai skirtingai būti traktuojamos. E, tai ypač dabar svarbu e, dabar krizės kontekste, finansų suvaržymo kontekste. Ir sanglaudos politika turi išlaisvinti tą potencialą būtent ten, kur poveikis bus didžiausias ir visų pirma miestuose. Taigi reikia labai aiškiai įvardinti miestų problemas ir numatyti konkrečius e, finansinio subsidijavimo mechanizmus. Aišku, turime taip pat pagerinti rezultatų veiksmingumą, pažiūrėti, kur didžiausią poveikį galima pasiekti. E, o kitaip sakant, ten, kur gyvena daugiausia žmonių, kur daugiausia verslo veikia, kur daugiausia prekybos, kur daugiausia mokslo tyrimų ir inovacijų yra sukoncentruota. Kitaip sakant, Europos konkurencingumą turi į priekį stumti miestai. Žinoma, miestai yra <laughs> taip pat ta vieta, kur yra generuojama daugiausia taršalų. Ir žinoma, socialinė atskirtis taip pat e, yra koncentruota miestuose. Ir kalbant apie strategiją 2020, į tai reikia susitelkti. Sanglaudos e, ataskaitoje sakoma, kad miestų valdžia turėtų gauti daugiau vaidmens, kuriant miestų plėtros strategijas. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir čia uh, Deja, reikia pripažinti, kad dabar miestų valdžia dažnai nėra dėja įtraukiama. Ir todėl ir reikia mums pasiekti, kad būtent e, per miestų vadovybę ta ambicinga miestų plėtros darbo tvarkė būtų vykdoma. Turime užtikrinti, kad e, miesto priemonėms e, skirtų lėšų procentas, kad e, galių, kurios skiriamas miesto valdžiai, dydis, visa tai turėtų būti apsprendžiama kartu su komisija. Na ir dabar apie kintamąją geometriją. Kai kalbame apie tą tarpsektorinį integravimą, tai e, turime kalbėti taip pat ir apie teritorinę integraciją ir čia mums reikia, kad e, veiklos programos būtų lankstesnės ir sugebėtų atsižvelgti į e, tą kintamą geografiją teritorijų. Mes e, pasisakome už kintamos geografijos pripažinimą ypatingai, kur kalbama apie funkcinės teritorijas su miestais centre, bet kur turi būti apimama ir aplinkinė teritorija. E, ir čia reikia galvoti ir e, teritoriškai, ir apie skirtingus e, valdžios lygmenis, administracijos lygmenis. E, čia turim pripažinti, kad tarp miesto ir kaimo teritorijoje yra savotiška sąsaja ir galbūt reikėtų tuose pačiuose programuose tas problemas spręsti nebūtinai atskiriant kaimo ir miesto programas. Taigi šiais laikais, kada visoje Europoje daug skepsio e, dėl Europos, Mums reikia, kad Europa būtų arčiau piliečių, o tai vadinasi reiškia, kad savo pastangas turime stalti ten, kur gyvena dauguma Europos gyventojų ir kur vadovybė, valdžia yra labiausiai atskaitinga savo piliečiams. Tai svarbu ateičiai galvojant apie strategiją 2020, tai iš tikrųjų turime pripažinti, kad išmoningas visa įtraukiantis augimas yra įmanomas tik tada, kai bus išmoningi miestai ir visa įtraukiantys miestai. Dėkuoju ponia Poldevan už įdomų pasisakymą. Dabar žodį suteiksiu profesoriui Liudek Šikora. Jis yra iš Karolio universiteto Prahoje. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Europos miestų ir miestelių vieta sanglaudos politikoje. Tokia yra tema ir aš čia, bandydamas sureaguoti į tą temą, iškėliau tris klausimus. Pirmiausia, yra miest, koks yra miestų vaidmuo, reaguojant į svarbius iššūkius, su kuriais susidarė europiečiai ir taip pat kokių sąlygų reikia miestams, kad jie sėkmingai galėtų į tuos iššūkius sureaguoti. Taip pat yra politi koks yra sanglaudos politikos vaidmuo, remiant miestus ir miestelius, sureagu, jų, jiems reaguojant į visuomenės iššūkius. Na ir daugiau dėmesio, daugiausia dėmesio aš skirsiu tokiems dideliems vidutinio dydžio miestams ir pasitelksiu savo patirtį iš naujos valstybės narės ir savo pasisakymę daugiausiai žvelgsiu į ateitį. Aš matau, kad miestų gyventojai turi galimybę sureaguoti visuomenės, visos visuomenės vardu. Tačiau kartais mes su miestais, miestų rajonais elgiamė, elgiamės kaip su tomis vietomis, kur vyksta visuomenės pokyčiai, tačiau į tam tikras sąlygas ir savybės neatsižvelgiame. Ir dažnai miestų darbo tvarkių gyvendinimo metu mes daugiausiai ieškome finansinių lėšų. Bet aš manau, kad daugiau dėmesio gal reiktų sutelkti ties tam tikrais, tam tikrais veiksmais, kurie nėra būtinai susiję su finansais, bet e, tiesiog su geresniu e, organizavimu. Pažangi, įtra, pažangus įtraukiantis augimas turi būti susijęs su visuomenės kultūriniais, kitais pasirinkimais, pasirinkimais dėl darbo rinkos, tokiais pasirinkimais, kurie ne, nekenkia vystimuisi. Aš čia pasirinkau tris sritis ir pakomentuosiu tai, kas tose srityse, mano manimu, yra svarbiausia iššūkiai ir kaip strateginiu būdu mūsų miestai galėtų į tos iššūkius sureaguoti. Aš manau, kad vienas pagrindinių iššūkių yra Europos miestų pozicija pasaulinėme kontekste. Tai yra daugiausia susijęs su demografiniais pokyčiais. Na ir mums reikia sustip, surasti tam tikras nišas, uh, kad Europos miestai galėtų būti konkurencingi ir aktyvūs. Ir kad būtų užtikrintas aktyvus senėjimas, įtraukiant ne tik jaunus žmonės, bet ir įvairių kartų žmonės į ekonomikos kūrimą. Tai yra esminis mūsų vektorius, darbo vektorius. Ir aš manau, kad aišku, visi sutarė, kad miestai turi būti, miestai turi būti kūriami atsižvelgiant į paslaugas, mokslinius tyrimus plėtrą, kultūrą, švietimą, Ir aš ypatingai norėčiau akcentuoti švietimo vaidmenį. Man atrodo, kad kartais, susiduriant su ekonominė krize, viena pirmųjų sričių, kur mažiname finansavimą, yra švietimas. Ir aš manau, kad tai yra, žmonės yra pagrindinis mūsų turtas. Išsilavinusi visuomenė yra didžiulis turtas. Ir reikia kalbėti ir apie švietimą kalbant su žmonėmis apie švietimą ir pažangų vystimasi, yra akcentuojamos įvairios pro problemos. Dar vienas rytis, kurią pasirinkau, yra tvarus augimas ir energetinis efektyvumas. Labai svarbu, svarbu mm, atsižvelgiant į energetikos kaštų augimą ir energijos tiekimo saugumą, susitelkti ties tam tikrais miestų ypatumais ir sukurti palankę aplinką ir tam tikrų miesto formų tvarų organizavimą. Daug dėmesio reikia skirti regeneravimo projektams, atkūrimo projektams tam tikras regionų tranzito sistemas kurti. Nes tikrai apie miestus plečiasi apgyveninamos teritorijos ir dėl to reikia matyti atsižvelgti į platesnius miestų regionus. Na ir dar vienas e, pavyzdys, kurį pasirinkau, yra įtraukiantis augimas. Aš manau, kad reikia kurti tokius miestus, kurie galėtų pasirinkti, kur būtų didesnė socialinė, didesnė socialinė kultūrinė įvairovė, nes yra paralelinės visuomenės egzistuojančios tose pačiose, tose pačiose miestuose ir reikia, na, dažnai matome segregacijos apraiškų. Taigi reikia nepamiršti, kad labai svarbi yra vidutinioji klasė ir miš, miš, mišrios bendruomenės e, gyvenančios miestuose. Pagrindinės dalykas yra socialinė integracija, kultūrinė tolerancija ir pasirinkimo galimybė. Taigi norime tokios socialinės anglodos, kuri būtų orientuota į išsilavinusią visuomenę, vidutinės klasės visuomenę. Mes per mažai kalbame apie vidu, vis, vis, vidurinę klasę, nes tai yra bendrai ekonomikos pagrindinis variklis integraciją, kovos su segregacija politiką, gerbent, gerbent kultūrinę įvairovę yra irgi labai svarbu. Ir man atrodo, kad dažnai miestuose ir vyriausybėse mes bandome deklaruoti integracijos politiką, tačiau dažniausiai vykdome tik asimiliacijos politiką. Integracijos politika reiškia, kad reikia stiprinti integraciją tarp miestų ir miestelių, kaimų gyventojų turi būti kuriama Europinė transnacionalinė visuomenė ir mums reikia geresnių e, sąlygų, geresnio transporto, geresnių informacinių technologijų ir geresnių skaitmeninių technologijų. Ir aš manau, kad daug ko pasiekėme per integruotą miestų plėtros e, planavimą, kuriant e, konkrečias miestų problemas, miestų centrų atnaujinimą, regeneravimo projektus įvykdomus vykdomus apleistos, apleistose seniūnijose. Tačiau trūksta tam tikrų dalykų. Nes labai svarbu kalbėti apie visą miestą, apie tam tikrų jo rajonų bendrą integravimą. Na ir miestai turi tapti stambesnių teritorinių vienetų centrais, įtraukiant ir aplinkinės kaimo vietovės nes reikia kalbėti apie policentrinius transnacionalinius tinklus. Dažniausiai tai yra na, vidutinio dydžio miestai, kurie irgi turi didžiulį potencialą platesnėme regione. Taip pat reikia kalbėti apie tam tikrus daugia branduolinius transnacionalinius tinklus. Ir, aišku, Londonas, Briuselis yra matyti tokie pavyzdiniai miestai šiuo atveju. Uh, Na ir aš manau, kad jau šiandien daug buvo kalbama apie sinergiją, ekonominę, socialinę, aplinkosauginę e, sinergiją. Aš tik tai galėčiau pridurti, kad pasisakyčiau už paramos teikimo tam tikras sąlygas, pavyzdžiui, efektyvus energijos vartojimas turėtų būti esminė sąlyga e, gyvenant įvairius projektus, taip pat Reikia kurti pažangius, tvarius, pažangaus, tvaraus įtraukiančio augimo projektus ir aš kalbėjau apie teritorinę integraciją, nes miestų lygmenių, taip pat poli, polibranduolinių, transnacionalinių tinklų reikšmę. Na ir aš manau, kad labai svarbu vertinti ir subsidiarumo elementą ir koordinuotus veiksmus įvairiose uh, įvairiais intervencijos lygmenimis ir europiniu, ir nacionaliniu, ir regioniniu bei vietos lygmenimis. Na ir aš norėčiau, kad mūsų miestai būtų tvarūs miestai, galintys susitvarkyti su problemomis, sunkumais, reikalingas lankstesnis valdymas atsižvelgiant į bendrus ES nustatomus tikslus ir atsižvelgiant į miestų ypatumus ir e, specifinius bruožus reikalingas tam tikras požiūris, kuris būtų orientuotas į konkrečią vietovę. Ir būtų kur kas veiksmingiau, jeigu miestai galėtų daugiau eksperimentuoti, kurti bendrus miestų tinklus. Ir aš manau, kad reikalinga vietos regioninės valdžios institucijoms palikti daugiau e, judėjimo ir veikimo laisvės siekiant bendrų europinių tikslų. Ačiū. Indeed, professor, your... Dėkuoju profesoriu už jūsų įdomų pasisakymą. Dabar norėčiau pakviesti kitą mūsų prelegentą, profesorius Ivan Tosič iš Budapešto mokslo tyrimų institutų. Dėkoju. Keletą norėčiau pastabų pasakyti. Turėčiau pasakyti, kad ES strategija 2020 yra geras atspirties taškas ateities sanglaudos politikai. Iš tikrųjų, socialinis modelis Europoje turi eiti e, ranka rankon su ekonomikos augimu ir darbo vietų kūrimu. Tačiau čia yra ir tam tikrų e, prieštaravimų, nes e, dažnai e, politikos rytis siekdama vieno tikslo prieštarauja kitai politikos sričiai. Taigi, paremdami vienus miestus, galime pamatyti, kad kiti miestai gali atsilikti. Mes matome, kad iš miestų išvažiuoja dėl krizės nemažai gyventojų. Jeigu nuvyksite į JAV, į Detroitą, pamatysite, kad pusės gyventojų ten jau nebėra. Jeigu mes pažiūrėsime į aplinkosauginius tikslus, anglės dvideginio sugavimą ir taip toliau, tai pamatysite, kad tai gali kirstis su kitais tikslais, pavyzdžiui, su socialinės apriepties tikslu. Na ir pagaliau, jeigu susitelksite ties prieinamomis politikomis, uh, Tai reikš, kad e, turtingesnieji gyventojai išvyks iš miestų. Štai e, miesto pavyzdys, e, kur kompaktiškas būstas yra prioritetas, bet čia mes matome, kad toksai kompaktinis vystimasis gali būti labai nepalankus neturtingiems žmonėms, E, ir nors yra paradoksas, mes matome, kad e, e, tarkime siekiant tinkamo Romų įtraukties tikslo gali atsitikti taip, kad sukūriama gyvenvietė 20 km nuo miesto centro, bet tai tik dar labiau padidina jų izolaciją. E, svarbu, kad ES strategija 2020 būtų įgyvendinama integruotai. E, dabar, e, kada iškyla problemas dėl būsimojo biudžeto, sanglaudas politikas biudžetas mažiausiai turėtų išlikti tame pačiame lygyje. Ir žinoma, e, integruotas vystimosis yra e, mažiausiai e, rizikos keliantis metodas. Šioje skaidrėte matėte Europos planus statyti kelius 1936 metais. Jeigu palyginsime su 96 metų situacija, matome, kad naujosiose valstybėse narėse dėja nedaug tų planų buvo įgyvendinta. Kaip turėtų veikti sanglaudos politika integruotai? Aš manau, kad e, reikėtų telktis ties funkcionaliniais e, Europos e, regionais visų pirma. Kitaip sakant, reikia pasirinkti tinkamą teritorinį lygmenį, kuriame geriausiai galima būtų spręsti ekonominės ir socialinės problemas, e, kurioje galima būtų spręsti tokias e, problemas kaip e, mažumų grupių atskirtis. Deja, politiškai tam nėra labai daug valios. Mes galime pasakyti, kad e, nors e, gyvename 21 amžiuje, e, kai kurie dalykai dar yra išlikę iš 19 amžiaus. Štai Budapešto pavyzdys, kur centras nors ir turėtų gerai bendradarbiauti su aplinkinėmis vietovėmis, to bendradarbiavimo kol kas yra per mažai. E, ką reikėtų veikti? Reikėtų vėl atgaivinti buvusios urban programos dvasę. Tačiau toli gražu ne viską, nes ne viskas pasiteisino. Urban e, susitelkė ties e, būtent miestų vietovėmis ir mažai atnešė aplinkinėms vietovėms. E, Urban programa taip pat e, nesugebėjo susidoroti su pagrindinėmis skurdo e, priežastimis. Taigi, Urban galima kritikuoti. Ir tą reikia pripažinti. Aš manau, kad reikia integruoto požiūrio platesniuose miestų regionuose, kad galima būtų išvengti uh, žinybiškumo. Štai e, neintegruoto vystimosi pavyzdys 20 e, km nuo centro. Matote rezultatą skaidrėje. Deja, nacionaliniai sprendimai eina toli gražu netinkama e, linkme. Reikia pripažinti, kad skirtingos politikos turi būti derinamas prie teritorijų apriepties. Reikia labai aiškiai apibriežti sąlygas integracijai ir labai gerai numatyti e, tinkamas procedūras tikslams pasiekti, įtraukiant visas suinteresuotasias šalis. Taigi, jeigu kalbame apie Vengrijos integruoto vystimosi planą, kuris yra e, iš ankstinė sąlyga e, gauti Europos finansavimą. E, tas pavyzdys yra geras. Jeigu nėra įrodoma, kad tai, kas siūloma, bus integruota, tada Europos finansavimas nėra skiriamas bet e, sistema turėtų e, kuriama nacionaliniu lygmeniu. Taigi, kuriant integruotas strategijas, reikėtų sutelkti į tą e, vietovę visus Europos išteklius, panaudojant ir regionų plėtros, ir socialinį fondą tuo pat menu. Taip pat siūlyčiau, kad e, visoks alternatyvus finansavimas paklustų taip pat e, tai bendrai e, integruotai teritorijų vystimosi strategijai. E, kokios yra alternatyvos? Reikėtų galbūt pagalvoti apie tokį dalyką kaip integruoto teritorinio vystimosi pagrindų direktyvą. Yra ir kitų e, variantų, bet jie galbūt yra e, silpnesni. E, atvirasis metodas yra labai e, silpna priemonė, Na ir išvadose e, turiu pasakyti, kad e, strategija 2020 yra e, geras atspirties taškas. Sanglaudos politikoje turime siekti dviejų aiškių tikslų. Mes turime sustelti ties funkcinėmis miestų vietovėmis urban a, programos dvasia turėtų būti atkurta, bet nebūtinai urban 3 programa kaip tokia. Na ir galiausia e, yra būdų, kaip galima e, sanglaudos politiką po 2013 metų e, galėtų būti įgyvendinama integruotų teritorinių strategijų pagrindu. Ačiū už dėmesį. Okay, Ačiū labai už įdomius pasisakymus. Junkite šviesas. Dabar pradėsime diskusijas. Okay, the... I'd like to give the floor to uh, her Peters. Taigi Pitas Simon bus pirmasis kalbėtojas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau paminėti tris dalykus. Darant išvadas iš to, ką išgirdau. Pirmiausia, dėkoju labai profesoriui Taskį, kuris irgi tai paminėjo. ES lėšos. Neturi būti dalinamos labai lengvabūdiškai. Ir gyvendinant operatyvinės programas, reikia, veiklos programas reikia įtraukti savivaldybės, nes labai dažnai tos programos nepasiekia užsibrieštų tikslų. Taigi reikia įtraukti bendruomenės, reikia įtraukti savivaldybės ir taip pat dėkoju profesoriui Sakorui, kuris tai paminėjo, jis minėjo efektyvų energijos naudojimą. Tai yra ES klimato, kovos su klimato kaita tikslai. Sanglaudos politika, atsilikusiems regionams taikoma. Na ir tai, aišku, yra susijęs su tam tikrais kaštais. Jeigu norime atnaujinti būstus, pagerinti būstus, ir jeigu ten gyvena nepasiturinti žmonės, sunku jiems juos įgyvendinti efektyvaus energijos naudojimo tikslus. Struktūrinių fondų lėšos turėtų būti skiriamas taip pat ir uh, pastatų atnaujinimui naujai įstojusiuose šalise. Šios šalis nuo 2009 metų jau gali naudotis šiomis, šių fondų lėšomis. Tačiau tos lėšos nėra pakankamai panaudojamos. Pavyzdžiui, Vokietijoje iš vis tai nėra panaudojama. Na ir dar reikėtų pakalbėti apie imigraciją mano šalyje. Uh, 50 procentų jaunuolių jaunesnių nei, 8, nei 18 metų yra imin... kitos negu kad mano šalies kilmės. Struktūrinių fondų lėšos taip pat turi būti naudojamos ir e, Lisabonos tikslams pasiekti bei 2020 20 strategijos tikslams pasiekti. Labai svarbu yra jaunimui panaudoti lėšas, nes juk jeigu tų lėšų jaunimui nepanaudosime, tai kaip ir ignoruosime didžiulį potencialą. Mano manimu, to nepadarė, tiesiog netliksime savo misijos. Būtent taip turime elgtis ateityje, naudodami struktūrinių fondų lėšas. Ačiū, kadangi turime pusvalandį dar, galbūt ekspertai sureaguos ir po to kolegui Albricht suteiksiu žodį. Kas nori pasisakyti? Aš galiu trumpai atsakyti vieną klausimą apie tai, kad bendruomenės reikia įtraukti. Taip, tai yra urban 2 ekspost vertinimo esminis elementas. Ar yra dar minčių, komentarų? Ne? Dėkoju. Visi sutarė panašu. Ponas Olbricht, prašau. <clears throat> Yes, uh, uh, uh Ačiū. Vis labiau domimasi miestų dimencija, kuriant sanglaudos politiką. Uh, Ir matome tam tikrų įdomių dalykų. Ir aš norėčiau kelis klausimus užduoti ekspertams. Pirmiausia, pastabą išsakysiu. Įdomu, kad po penktosios ataskaitos, peržiūrėjus penktą ataskaitą, atrodo, kad Europos komisija prarado entuzijazmą dėl teritorinės anglodos. Entuzijazmą jautėme pono Paul Bran kalboje kad gyvename vis dar teritorinės anglodos eroje, bet aš taip nemanau. Man gal įspūdis neteisingas susidarė. Taigi klausimas Europos komisijai, ar mes vis dar manome, kad teritorinė sanglauda yra labai svarbu, nepaisant to, kad ji yra sutartyje, bet ar mes na, patys manome, kad e, ji yra naudinga, reikalinga ir taip toliau. Man po penktosios ataskaitos taip netrodo. Kitas klausimas, kodėl reikia, kodėl miestų integracija žlugo, tai kas, kas nepasisekė, kodėl taip atsitiko. Idėja buvo tokia puikia, tai kodėlgi nepasiteisino tas siekis, ar tai yra politinės valios stygius, ar nėra pakankamai priemonių, ar valstybės narės neprisima atsakomybės per tas valdymo institucijas. Ir mano klausimas Danieliui Moki. Kokia buvo urban finansinė konstrukcija? Tai nebuvo vien tik tai politinė, politinės valios reikalas, tiesiog buvo išimtys taikomos regioninės plėtros fonde ir nepatenkino kryžminio finansavimo sąlygų. Tai yra labai sudėtinga ta sistema. Gal jūs galėtumėte ją paaiškinti? Uh, Per pirmąjį, pirmąją posėdžio dalį daugiau kalbėjome apie sinergijas. Taigi, ar gal galėtumėme pasinaudoti tą patir, patirtimi integruojant fondus, nes valstybėse narėse valdymo institucijos yra pri, įpareigotos taikyti tą, tą vieną finansavimą ir jos turi dėl to skaldyti jį. Na ir ta trečia trumpa pastaba po profesorių kalbų susidarė įspūdis, kad na, labai įdomi, bet nereali idėja strategijoje 2020. Pažangius, tvarius, įtraukiančius miestus, jų įtraukimas. Tačiau administracinė prasme, kažin ar įmanoma būtų tą padaryti. Ačiū. Well, May... Ačiū. Gal ekspertai dabar atsakytų. Uh, uh, uh, Taigi dėl teritorinės anglaudos. Padėtis dabar tokia, kad po diskusijos dėl žaliosios knygos Valstybės narės e, laikosi skirtingo požiūrio, taip pat ir suinteresuotosios šalis, bet mes e, laiko nešvaistome ir nusprendėme, kad reikia teritorinę sanglaudą e, visų pirma labiau minėti strateginiuose dokumentuose, akcentuoti, kad bendroje strateginėje perspektyvoje atsirastų atskiras skyrius skirtas teritoriniai sanglaudai. Antra, mes sieksime sektorinės politikos e, geresnio derinimo su teritoriniu poveikiu. E, komisijos lygmeniu Pradėjome dialogą, pradėjome dialogą su valstybėmis narėmis. Trečia, esame ir toliau e, rinkti informaciją apie teritorinę dinamiką. Na ir pagaliau, apie tai kalbėjome šiandieną, ketiname labiau atsižvelgti į e, vietos e, miesto lygmens poreikius, kad būtų e, galima paremti toliau paremti vietos vystimosi elementus sanglaudos politikoje. Taigi tokios yra implikacijos mums, e, dar nelaukiant didesnių pagrindų iniciatyvų. Panas Paul Byvan, Taip, man e, konkrečiai buvo užduotas klausimas apie sąsajas tarp įvairių fondų. E, Iš tikrųjų yra šimtaprocentinis lankstumas tarp e, regionų plėtros ir e, socialinio fondo. Taigi e, daugumoji urban programų tos lėšas buvo naudojamos mišrėjai, bet yra ir pavyzdžių Pavyzdžiui, Švedijoje, kai e, visi pinigai buvo panaudojami arba socialinio fondo priemonėms, arba e, regionų plėtros priemonėms e, finansuoti. Iš grįžtant prie klausimo, kodėl dabartinėje finansų perspektyvoje nepavyko uh, E, visiškai gyvendinti užsibrieštų tikslų. E, pasakyčiau, kad yra ir kitokių pavyzdžių iš Olandijos, galbūt iš e, didesnių miestų, iš Berlyno. Tie iš mūsų, kurie dirbame regioninių vietos lygmenių valstybėse narėse, puikiai žinome, kad dažnai susikerta įgaliojimai, yra politinio konkuravimo Ir e, regioninių lygmenių galvojama, kad reikia lėšas paskirsyti kuo plačiau, kuo lygiau, e, kadangi reikia atsižvelgti į tam tikrus rinkėjų lūkesčius. E, tas pats pasakytina, kai susikerta politiniai prioritetai ir įgaliojimai nacionalinių lygmenių. Ir būtent todėl tos ambicingos miestų darbotvarkės e, smulkmenos įgyja labai svarbę prasme. Lėšų planavimas, numatymas yra labai svarbu, bet visada atsiras tokių, kurie sakys, kad vietoj to, kad e, paremtume e, miestus, kurie turi didžiausią potencialą, kurie gali uh, privesti prie e, konkurencingumo didinimo, verčiau tas lėšas paskleiskime kuo plačiau ir kuo, kuo lygiau. Okay. Thank you very much, profesor. Ačiū. Dabar e, žodis ponui e, Sikorai. Na, kai kalbėjau apie išmaningą tvarų apriepinti augimą, aš nenorėjau pasakyti, kad reikėtų juos atskirti viens nuo kito atvirkščiai. Galvojau apie sinergiją tarp jų. Manyčiau, kad sanglaudos politikoje tas principas jungimo, integracijos principas e, turėtų būti vienas iš svarbiausių. Kai kalbame apie mm, įtraukiančius e, miestus, kai kalbame apie integraciją, socialinę, ekonominę integraciją, tai e, kalbame ir apie įtraukimą į darbo rinką, bet taip pat į socialinę įtraukti. E, taigi tai yra įtraukiantis augimas ir išmanus augimas. Dabar dėja matome, kad e, mes prarandame jaunus žmonės, e, mažėja studentų skaičius, mūsų studentai e, išvažiuoja į JAV, iš rytų valstybių narių e, išvažiuoja į vakarų valstybės narės ir tą protų nutekėjimą turėtume sustabdyti, padaryti procesą atvirkštinį. Tai taip pat e, susiję su tikslu siekti tvaraus augimo, nes e, aukštos kvalifikacijos uh, žmonės reiškia geresnius ekonominius rezultatus, geresnį e, išteklių panaudojimą. E, tada ir e, atskirinamų ūkiai daugiau kreips dėmesio į tvaros problemas. Taigi išmoningas, tvarus, įtraukiantis augimas e, man bent jau e, atrodo turėtų būti pagrindiniai elementai siekiant e, miestų vystimosi politikos. Aš turiu pripažinti, kad anksčiau neteko matyti e, aiškaus europinio dokumento, kur būtų labai aiškiai išdėstyti tikslai penkiose ar šešiose srityse. E, Manau, kad e, trūksta konsultavimuose tarp valstybių narių, visi dirba nacionaliniu lygmeniu. E, taip pat e, sunku regioninių lygmenių tuo pat metu galvoti apie tai, kaip pasiekti taršos sumažinimo, būsto situacijos pagerimo ir taip toliau nes geriausias, geriausia išėtis čia galbūt būtų apsispręsti regioninių ir e, vietos lygmenių, pavyzdžiui, e, kad geriausias tikslas pasiekti užimtumą yra renovuoti būstą, kad e, tai pritrauktų žmonių. Norėčiau pono Albrecht, pono Albrecht paklausti, ar jis nori dar kažką pasakyti. Taip, mes puikiai suprantame vieni kitus. Profesoriaus Sikora kalboje irgi buvo pasakyta, kad egzistuoja tam tikra tendencija, kurios nereikia net ir slėpti. Ir mes turime kažkaip mažinti Europos biudžetą ir padalinti ją, jį į tris dalis ir taip pat politiką suskirstyti į tris dalis sanglaudos politika, miestų dimencija turėtų būti pakankamai į, turėtų būti į, į, įtraukiančių miestų kategorijoje, o ne pažangių. Ir penki tikslai numatyti strategijoje 2020 yra su tuo susiję. Kalbame apie integruotą požiūrį ir biudžeto peržiūroje būtų įmanoma padalinti biudžetą į tas skirtingas dalis. Aš manau, kad tai ir reiktų akcentuoti. Miestų dimensija ypatingai įrodė, kad e, tą įmanoma būtų padaryti. Ir profesorius Barka vakar Europos parlamente sakė, kad turime daug puikių tikslų ir gražių šūkių ir biudžeto nereiktų skirstyti pagal tos iššūkius. Pirmininkas, ačiū. Pone Dėly. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau dabar sugrįžti prie to, kad e, urban pasiekimai yra sumenkinti, galbūt net prapuolę kažkur tai sanglaudos politikos mainstreamingę. Nes juk Čia trys svarbus aspektai yra vietos lygmenių, lėšų įsisavinimas vietos lygmenių, geresnis e, koordinavimas įtraukiant horizontalius partnerius, kas aišku pakeitė situaciją. Na ir aišku, lėšų pritraukimas vienai konkrečiai sričiai, mobilizuojant visus sektorius ir visus veikėjus, čia apimant ir socialinę, ir būsto sritį, ir kitas sritis. Taigi Urban programa mums padėjo naujovišką e, požiūrį suformuoti. Pakartosiu, Urban nebuvo veikla pratesta naujojame planavime. Miestų planavimo potencialas nėra pakankamai išnaudotas. Su veiklos programomis, su kitomis programomis tai nėra tiesiogiai susiję. Taigi šiandien reikėtų pabandyti kartu pagalvoti, kaip į kitą programavimo laikotarpį galima būtų urban projektus įtraukti. Kaip galima būtų, kaip galėtų miestai mobilizuoti atitinkamus subjektus, kad būtų išspręstos miestų ir priemešių problemos. Iš esmės, lėšos dabar mažinamos yra, tačiau kaip galima būtų čia pritraukti investuotojus, kaip kad nutiko Jessica programos atveju. Na ir dabar klimato iššūkiai. Pakartosiu. Skubiai reikia, reikia tai spręsti. Šiuo metu Kankūne vyksta diskusijos, tačiau pasakysiu, jog miestuose pagrindinė veikla yra nuveikiama. Taigi dabar reikėtų miestų planavimo strategijas, miestų valdymo strategijas įjungti į šią politiką. Juk labai svarbu čia kalbėti apie tvarius miestus, ilgalaikius miestus, juk iš esmės nėra taisyklių, kaip tuos tvarius miestus padaryti tvariais. Taisyklių visiems taikomų vienodų nėra. Dabar kalbame apie CO2 mažinimo strategiją, energijos optimizavimo strategiją. Mes esame atsakingi prieš ateities kartas ir pasakysiu, kad klimato kaitos, kad klimato kaitos srityje miestai yra pagrindiniai subjektai. Ačiū labai. Kas iš ekspertų norėtų atsakyti pirmasis? Sutinku, kad ta integruota dvasia buvo prarasta. Bet dabar klausimas, kaip tą dvasę atgaivinti. Ir tikrai būtų klaidinga pritaikyti tą pačią procedūrą. 70 frazių įrašyti, kurios e, bus nere, nerealistiškos. Reikalingas integruotas mąstymas. Miestų, miestų, regi, rajonų lygmenių. Ir jie patys apsispręs, kokia intervencija yra geriausia tam tikrais atvejais geriausia interva, intervencija yra gerinti viešo transporto sistemą, tam, kad tie žmonės, kurie gyvena nepalankiuose regionuose, galėtų turėti geresnės transporto sąlygas. Taip pat kitas variantas - pagerinti būstus, pastatus. Taigi yra daug būdų ir reikalinga, reikalingas integruotas mąstymas, bet jis turi vykti aukštesnių lygmenių. Ačiū, ar būtų kitų reakcijų? Prašau. Aš gal trupučiuką nesutikčiau. Jeigu pažvelgtumėme į Urban 2 ekspost vertinimo rezultatus, pamatytumėme, kad tie du lygmenys vaidina skirtingus vaidmenis. Rezultatai rodo, kad vietos bendruomenės įtraukimas yra, buvo idealu įgyvendant smulkius projektus pagal Urban 2. Tačiau viskas, kaip jau sakiau, priklausė nuo bendros ūkio situacijos platesnių mastų. Taigi prasminga yra spręsti ekonominės problemas viso miesto lygmenių ir vietos lygmenių ir spręsti vietos problemas. Aišku, vietos žmonės turi tam tikrų žinių ir išmano, kas vyksta gatvėse, kas vyksta e, kaiminėse gatvėse, tačiau jie pasimeta, kuomet jiems reikia jau spręsti miesto lygmens problemas. Ir aš galėčiau pateikti konkretų pavyzdį. Aš išaugau Londone, aš augau Londone ir Stockwell rajone. Žmonės labai puikiai išmano Stokvelio klausimus, tačiau kai jie buvo pakviesti į Londono programos stebėsienos komiteto posėdį, jie buvo visiškai pasimetę. Jie nesuvokė, kaip galima būtų susitvarkyti su didelėmis mokymo ar infrastruktūros programomis. Uh, Taigi tai dar kartą rodo, kad skirtingo dydžio rajonai turi skirtingas stipresias ir silpnasias pusės. Smulkiuose projektuose reikia įtraukti vietos žmonės, stambiuose projektuose galima spręsti platesnius, platesnės miesto problemas. Trumpai. Aš manau, kad novatoriškų veiksmų e, vaidmuo yra labai svarbus, e, veiksmų, kurie buvo įgyventi pagal Urban programą. Na ir pirmiausia, tai yra tas e, tiesioginis e, santykis su komisija per Urban programą skatino inovacijas. Taip pat ryšys su kitais miestais per tinklus, kurie irgi susidurė su panašiomis problemomis. Tai buvo tie du elementai, kurie yra minimi ambicingoje miestų darbo tvarkėje, kurie mūsų manimo yra svarbus, tačiau lygiai taip pat svarbu svarbi yra, svarbu yra tai, kad miestų dimencija negali būti sumažinta vien tik tai no, įtraukiant inovacijas ir tinklus. Svarbu integruoti tos dalykus. Ačiū. Jeigu daugiau minčių nėra, ponas Vanistelroj dar nori pasisakyti. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kalbėjusiems. Jie kalbėjo apie naująją sąrangą, tačiau dabar dėl to, ką sakė ponas Oldrichtas. Mes visi manome, kad kalbame apie horizontalėje problemą, tačiau dabar perskaitęs sanglaudos ataskaitą matau, kad akcentuojama ypač yra reformų planai. Norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs tai vertinate? Mūsų komitete mums bent jau atrodo, kad kiekvienas klientas e, savo nuožiūrą įgyvendina programą, na, o regionų teritorinis dalyvavimas bei kaimo ir miesto vietovių dalyvavimas turėtų būti svarbesnis nuo pat pradžių, pačiame pradinėme etape, nuo pat decentralizavimo etapo, kaip kad yra daroma Olandijoje. Tačiau mums labai svarbu yra suvokti, kokio tipo dėrybos vyks nuo pat to etapo, kai yra priimamas sprendimas, ar čia teritorinis paktas valstybių lygmenių turėtų būti pasirašomas, ar, ar kaip čia geriausia būtų padaryti. Iš esmės, ar tai yra integralus, iš, iš esmės tai būtų kaip ir integralus požiūris taikomas ir visą paketą čia reikėtų integruoti reikėtų pasižiūrėti, ar čia taikomas išskirimo ar integravimo požiūris. Ačiū. Okay, you, uh, Ačiū. Pana, pana Zeleris. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš ekspertų pasisakymų aišku, kad mes kaip ir susipažinę esame su šią stritimį, nes visa mums pateikta informacija buvo pateikta labai aiškiai, koncentruotai ir visi, kilę ar iš miesto, ar iš kaimo vietovių, supranta, apie ką čia eina kalba, tačiau problema daugiausia būtų susijusi su įgyvendinimu Europos veiksmų kaip mes pateikiame tai, kas reikalinga įgyvendinantiems asmenims. Dabar dėl 2020 strategijos mes ar klausome vietos ar regionų valdžios atstovų, ką jie žino apie 2020 strategiją. Nemanau, kad jie kažką tai, jie labai daug apie tai žino. Aš pats esu iš Berlyno. Berlyno situacija šiek tiek yra kitokia, nes e, mes turime žemės statusą Vokietijos federacijoje. E, turime 12 savivaldybių iš viso, iš viso Berlyno žemėje regiono savivaldybė, savivaldybė bei e, smulkesnės savivaldybės gali bendradarbiauti, spręsdamos dėl miesto programų. Kitose miestuose situacija yra kitokia. Veiklos programas nustato regionai, Bundeslanda, jie naudoja ES fondų lėšas ir e, daugiausiai šios lėšos yra skiriamos kovai su skurdu. Lėšos yra skiriamos tam, kad investicijų planai būtų e, paremiami. Miestai yra tvarkomi autonomiškai, e, subsidiarumo principą taikant ir ne miestų vaidmuo čia yra investuoti. Taigi miestų problemos buvo pristatytos. Dabar socialiniai projektai. Reikia dirbti su jaunimu, reikia e, mokyklų švietimo aspektą paliesti. Apie visą tai buvo jau kalbėta. Miestų infrastruktūras reikia išlaikyti. Tai yra kasdieninė, kasdienio, kasdienės išlaidos. Tačiau, nepaisant to, nebūtinai visada yra atsižvelgiama į personalo aspektą. Dažnai jo trūksta. Mano mieste smulkesnės valdybės nedalyvauja netgi urban projektuose, sako, kad šie projektai pernelyg ilgai trunka, pernelyg sudėtingi, iš esmės jie netgi nėra ilgalaikiai, nes tik tai kaip ir pradinį impulsą duoda, o po to jau savivaldybėms reikia tęsti projektus. Ir dažnai tie projektai kaip ir nutrūksta, jų gyvenimas kaip ir nutrūksta, net ir nebaigus jų Būtent todėl savivaldybės nedalyvauja šiuose programuose. Aš nesakau, kad nereikia kalbėti apie miesto politiką, kalbant apie sanglaudos politiką. Reikia tai daryti, tačiau kas svarbiausia čia būtų, ogi bendradarbiauti su įgyvendinančiais asmenimis, sprendžiančiais asmenimis. Reikia geresnio komunikavimo, kasgi turi tuo pasirūpinti. Veiklos programos yra patvirtinamos regionuose. Vokietijoje, pavyzdžiui, ne miestai, o žemės nustato savo prioritetus. Vietos valdžios institucijos čia neturi sprendžiamosios balso teisės. Dabar 2020 strategija yra tikrai labai svarbi, tačiau reikėtų daug apie tai kalbėti su įgyvendinančiais asmenimis. Nereikėtų jiems situacijos pristatyti tuo metu, kai jau būtų per vėlų kažką tai daryti. Dabar kila klausimas, kaip visą tai įgyvendinti, nes kol kas, kaip, kaip visą tai įgyvendinti ir kaip e, bendradarbiauti su įgyvendinančiais asmenimis. Kaip paruošti dirbą šiems subjektams, šiems asmenims, tam, kad jie įgyvendintų numatytus projektus ir kad nesusidurtų su kliūtimis ir dėl tų kliūčių, kad nebūtų nebaigti projektai. Ačiū dabar ekspertams žodis. Labai trumpai į pono Vanistelroj klausimą atsakysiu. Penktoji sanglos politikos ataskaita teikia pasiūlymus, tai ataskaita teigiami pasiūlymai, kad sanglos politiką reikia susijęti su Europa 2020 bendru strategijų pagrindu ir uh, partnerysčių ir investicijų sutartis mini ataskaita. Po, po ataskaitos pateikimo vyks viešos konsultacijos, vyks forumas. Na ir bus detaliau kalbama apie nacionalinius partnerystės investavimo kontraktus, sutartis. Tose diskusijose tą temą paliesime. Na ir tie klausimai, kuriuos kėlė parlamentarai, juos bus atsižvelgta. Generalinis sekretorius akcentuoja, kad vietos regionės valdžios veikėjų įtraukimas yra labai svarbus įgyvendant strategiją 2020. Na, o dabar klausimas, klausimas yra štai koks, kaip tą būtų galima padaryti per tuos strateginius dokumentus, kuriuos siūlome penktoje sanglados ataskaitoje. Taigi kol kas nieko konkrečiai pasakyti negaliu, nes detalesnius pasiūlymus ir renksime būtent po viešų konsultacijų. Ačiū. Visiškai sutinku su ponu Celeriu, kad yra konfliktas tarp administracinių regionų, bet aš e, nematau, kaip mes pakeisime e, pinigų skirimo struktūrą, taigi regionai išliks. Taigi yra tam tikras prieštarimas tarp to, ką aš sakiau ir jeigu atsižvelgsime į miestus, tai tada regionai sakys, o ką reiškia miesto regionas, kaip tai apibriežti ir taip toliau. Taigi e, čia reikia stipraus ES vaidmens administracinius regionus priversti galvoti naujoviškai. Uh, ieškoti modelių kaip vokiečių metropoliteninis e, regionas ar prancūzų asociaciniai modeliai, e, kad tie regionai galėtų prisidėti prie tų planų įgyvendinimo. Su Panzeliu ir aš sutinku, galų gale integracija vyksta tam tikroje vietoje, tam tikroje teritorijoje. Todėl absoliučiai būtina įtraukti tos vietovės vadovus, rinktus vadovus, merus, administracijos atstovus, siekiant konkrečių e, tikslingų rezultatų. Būtent to mes siekiame. Ir aš taip pat e, pripažįstu kad Europos komisijos keliamos sąlygos prieš skiriant e, finansavimą, kad būtų integruoti vystimasi planai funkcionalioms vietojams, kad tai yra labai galinga priemonė. Okay, yes. Dėkuoju, ar dar norėtų kas nors reaguoti, prašom. Tik bendra pastaba stebint e, miestų vystimasi mano šalyje per paskuturinius dešimt metų. ES čia suvaidino e, svarbu vaidmenį e, švietimo, kvalifikacijos kėlimo prasme. Dabar e, mūsų žmonės daug geriau supranta, ką reiškia miestų plėtra ir gali dabar patys e, kurti tam tikras darbo atvarkės įvairiuose lygmenyse. Okay, thank you all the experts. Dėkoju visiems ekspertams už jų indėlį į mūsų posėdį. ir pasinaudodamas progą noriu pasveikinti du a, regionų komiteto konkurso laimėtojus iš Austrijos. Dabar perėsime prie kito darbo tarkės punkto. Keisimės nuomonėmis su ponu Rudolfu Nysleriu, Europos komisijos regioninės politikos e, generalinio direktorato politikos koordinavimo direktoriumi kalbėsime mm, apie Europos sanglaudos politikos atsaką į ekonomikos krizę. Ponas Nysler, prašau. Labas rytas, e, ponė pirmininkė. Per keletą ateinančių minučių norėčiau pristatyti Jums pranešimą, kurį parengė Europos komisija apie tai, kaip regioninė politika uh, E, prisidėjo e, pagelb, pagelbstint valstybėms narims e, formuoti priemonės reaguojant į 2009 metų ekonomikos krizę. Kaip žinote, kontekstas buvo toks. Sanglaudos politika buvo mobilizuota, kad galima būtų kuo galima anksčiau uh, prisidėti reaguojant ar atsakant į krizę. Ir tokiu būdu mobilizuoti dalį finansinių išteklių bei kitas e, paramos priemonės, kurios e, pagelbėtų valstybėms narėms e, susidoroti su tais iššūkiais. Pagrindiniai mechanizmai, kurie pačioj pradžioj krizės paaiškėjo, buvo charakterizuojami bankų problemomis e, toliau e, skolinant pinigus, e, tad e, mes turėjom sustelti ties bankų e, paskolų standartais. Mes taip pat matėme, kad e, regionai e, E, valstybės narės e, susidūrė su didelėmis finansavimo problemomis ir mes taip pat matėme, kad gali atsitikti taip, kad e, teks atšaukti kai kurios projektus dėl finansavimo stokos. Taigi, sanglaudos politikos tikslas šitoje situacijoje buvo suteikti paramą, tuo pat metu nekeliant rizikos ilgalaikiams tikslams. Todėl mes e, siekime paspartinti procedūras e, per administravimo supaprastinimą, e, suteikti programų valdytojams daugiau lankstumo tose srityse, kurias palėtė krizė, kai kuriuos, kai kurį finansavimą pas, spartinti ir a, e, taip pat a, e, energetikos e, efektyvaus naudojimo a, srityje padidinti tinkamumą finansavimui. Iš viso buvo numatyta 13 atskirų priemonių pagal sanglaudas politiką įgyveninant ūkio atgaivinimo planus. Labai svarbus elementas čia buvo 6,25 milijonų e, eurų iš ankstinis finansavimas. E, ta pinigų injekcija reiškia, kad buvo išmokėta avansiniai mokėjimai, e, einant, e, kurių bendra suma buvo apie 11 milijardų eurų. Įvyko taip pat ir reglamentavimo pokyčių, siekiant supaprastinti procedūras e, ir įnešti daugiau lankstumo, pavyzdžiui, valstybės paramos srityje, numatant tam tikrus avantinius mokėjimus e, ir paskui atveriant e, galimybę finansuoti projektus energetikos efektyvaus vartojimo srityje, būsto sektoriuje. Taip pat buvo padaryta a, e, pinigų investicijų į Jaspers programą ir buvo numatyta e, papildomos paramos Jeremy ir Jessica iniciatyvams paremti. Ūkio gavinimo plane sanglaudos politika pademonstravo, kad e, ji gali remti ir turi priemonių taip pat ir trumpalaikių tikslų srityje. Ir čia sėkmė priklausė nuo interinstitucinio darbo kokybės ir gero bendradarbiavimo tarp institucinių partnerių - tarybos, Europos parlamento, regionų komiteto, e, Europos e, ekonomikos ir socialinio komiteto. Jiems e, sparčiai reaguojant į poreikius. Taigi tas lankstumas buvo įmanomas, nes visi veikė tą pačią kryptimį. E, šiandien e, pristatomėme pranešime, mes kalbame apie tą reakciją ir įsipareigojimus iš komisijos pusės e, Europos parlamentui, kad derintis dėl finansinio paketo mes tokį, tokią ataskaitą pateiksime ir tai yra reakcija į tokį pažadą informacijos e, šaltiniai, kurie atspindimi šiame pranešime, yra valstybių narių ataskaitos, e, kurias jos pateikia e, strateginių ataskaitų formą. Jūs žinote, kad yra 27 valstybių narių strateginės ataskaitos, kurias mes prašėme e, tinkamai pateikti, kad galima būtų pamatyti, kaip struktūriniai fondai buvo panaudoti reaguojant į krizės iššūkius. Dabar e, keletas pavyzdžių rodančių, ką valstybės narės konkrečiai nuveikė pasinaudodami pasiūlytą paramą. Pavyzdžiui, kai kalbama apie 6,2 milijardo, kuriuos uh, išmokėjome 2009 metų birželio mėnesį e, kaip iš ankstinius mokėjimus. E, apskritai valstybės e, narės buvo patenkintos tokia pinigų injekcija. Ir galbūt net Ehm, galbūt todėl, kad e, buvo iškilusi grėsmė, kad įgyvendint Ingyventant N plus 2 taisyklę, kai kurie projektai būtų buvę sustabdyti apskritai. Ir iš tikrųjų tai būtų buvę labai negerai, jeigu krizės e, E, pačiame viduryje kai kurios valstybės narės būtų pradėjusios praradinėti paramos lėšas. E, ką darė valstybės narės? Jos tos paramos e, pinigus visų pirma nukreipė paremti projektams, kurių tikslas buvo E, pagelbėti vietos e, valdžios institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios dalyvavo kaip projektų partneriai. Tie iš ankstiniai e, mokėjimai taip pat buvo panaudoti paremti vidutinės ir smulkės įmonės ir valstybės pagalbos schemoms paremti, kurios skirtos uh, vidutiniam ir mažam verslui. Estijoje, Lenkijoje matėme, kad egzistuojantys mechanizmai buvo adaptuojami, koreguojami, kad galima būtų padėti pažeidžiamiausioms smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kad e, būtų galima sušvelninti krizės poveikį toms įmonėms. Kai kurios valstybės narės akcentuoja, kad e, labai teigiamą poveikį tie paramos pinigai padarė palengvinant likvidumo problemą, tarkime, Italijoje, mokslo tyrimų programų srityje, e, Graikijoje e, tie iš ankstiniai e, mokėjimai palengvino sumokėti kai kuriuose projektuose už įsigijamus uh, įsigijamas prekes e, profesinio rengimo srityje. E, buvo taip pat bandoma koreguoti ir adaptuoti egzistuojančias e, programas, norint geriau jas pritaikyti krizės laikotarpiui. Taigi mes paspartinome tą laikotarpį, per kurį e, reaguojama į valstybių narių paraiškas. Ir e, valstybės e, narės dar kartą pakartojo tuos iš anksto sutartus vidutinės trukmės ir ilgalaikius prioritetus, kurie atitinka ir Lisabono strategijos tikslus. Taigi buvo sutarta, kad nebus nukrypta nuo strateginių struktūrinių fondų tikslų. Tačiau tuo pat metu 17 valstybių narių labai greitai sureagavo ir pakeitė savo veiklos programas. Bet ne visas, o tik tai pačias aktualiausias, kurios E, galėjo padėti tuo konkrečiu krizės e, momentu. Taip pat e, aišku, kad tos korekcijos buvo susijusios su vienkartiniu įsikišimu. Tarkime, paremiant vidutinės smulkės įmonės siekiant neprarasti darbo vietų, buvo e, įgyvenimas tokios prioritetinės priemonės. E, na ir taip pat e, buvo atverta daugiau galimybių pasinaudoti parama būsto sektorija užtikrinant pastatų tinkamą energijos taupimą. Taigi e, iš komisijos pusės taip pat buvo tam tikro lankstumo, e, greičiau reaguojant į valstybių narių poreikius. Dabar grįžtant prie energijos e, taupaus vartojimo, norėčiau štai ką pasakyti. Jūs žinote, kad buvo priimtas reglamentas kuris leidžia dabartinėme egzistuojančiame būste panaudoti iki 4 procentų e, e, regionų plėtros fondo lėšų. Na ir e, tinkamumo kriterijai čia buvo pakeisti atsižvelgiant į antikrizinį paketą, taip pat atsižvelgiant į ES naują klimato kaitos strategiją. Nes buvo manoma, kad krizės kontekste reikėtų taip pat pasiūsti signalą apie mm, tas e, strateginės orientacijas, kurios e, bus aktualios ir ilgesniai ateičiai. E, buvo taip pat ir keletas konkrečių aspektų, kurie šitą pasiūlymą darė aktualesnį. Pavyzdžiui, buvo numatyta paremti uh, būtent tas pramonės šakas, e, kurių e, įtaka užimtumui e, yra labai aiškiai pagrįsta. Tų priemonių įgyvendinimą buvo bandoma nukreipti per vidutinės ir smulkės įmonės kaip tik vietuose E, nes, tarkime, saulės baterijų įrengimą ant e, namų stogų e, dažniausiai įgyvendina, atlieka vidutinės mažos įmonės veikiančios vienoje ar kitoje vietovėje. Mes manome, kad tokias investicijas padės mums ES pasiekti bendro tikslo tapti technologijų lyderių energijos taupaus vartojimas rytyje. Būtent veikiant šioje kryptyje mes ėmėmės ir kitų tolesnių veiksmų. Ta energetikos taupimo priemonė E, buvo atverta kitų finansinių instrumentų panaudojimui, e, buvo įtraukta e, čia ir Europos rekonstrukcijos banko darbo grupė. Ir tai buvo panaudota Jessicos iniciatyvoje arba ketvirtojoje finansinės inžinierijos eilutėje. Toje konkrečioje srityje 14 valstybių narių pranešė, kad jie nedelsint pasinaudojo tokiamis galimybėmis investuoti į e, energetikos efektyvų vartojimą ir atsinaujinančią energetiką. E, taigi, jeigu sakysime, kad buvo pradėta nuo beveik nulio, be jokios abejonės turime pripažinti, kad kol tos priemonės atneš apčiupiamas naudos, turi praeiti tam tikro laiko. Bet kuriuo atveju tai buvo priimta, kai labai teigiamas žingsnis. Dar vienas dalykas, mes stengiamės e, pagelbėti paspartinant priemonės e, finansinės inžinerijos e, srityje. Draugė su EBRD grupe mes e, stengiamės e, parengti Jeremy iniciatyvas, kurių pagrindinis tikslas buvo paremti smulkų ir vidutinį verslą. E, ir mes taip pat e, paremėme techninės pagalbos e, iniciatyvas iš komisijos pusės, kad e, čia būtų žengiama į priekį. Matėme, kad 12 valstybių narių po to paspartino savo pasirengimą įgyvendinti Jeremy iniciatyvą, kurios tikslas paremti vidutinės smulkė, smulkės įmonės. Buvo paspartinta ir Jessica šitame kontekste E, kaip žinote, e, Jessica yra e, iniciatyva, kuri buvo vėliau įtraukta į reglamentą, buvo pradėta vykdyti vėliau, bet mūsų nuostabai krizės situacija pastarnavo tam tikrų stimulų ir dabar matome, kad sukurta beveik 20 Jessica fondų ir apie 90 procentų jų yra valdomi e, Europos investicijų banko e, daugiau kaip dešimtie valstybių narių. Na ir kalbant apie techninę pagalbą, mes sustiprinome savo gebėjimus Jaspers iniciatyvoje, dirbdami kartu su Europos investicijų fondu ir su kitais partneriais. Tai yra EBRD e, E, taigi dabar Jaspers turi 85 e, ekspertus, e, kurie yra pasirengę padėti rengiant projektus 12 ES valstybių kad galima būtų sparčiau parengti didelius projektus ir užtikrinti tų projektų aukštą kokybę. Tad e, tokios buvo pagrindinės priemonės, e, kurios buvo įgyvendintos e, ūkio gaivinimo veiksmų plane iš komisijos pusės pirmajame etape, bet jūs turbūt esate girdėję, kad vėliau buvo padaryti ir kiti reglamento pakeitimai, jie buvo pavadinti supaprastinimo paketu ir jis įsigaliojo šių metų birželio mėnesį. Ten taip pat turinio prasme e, buvo numatyta parama šalims, e, kuriams iškyla krizė sukeltų problemų. Tačiau e, tos priemonės yra mažesnės apimties, jos yra labai konkrečiai adresuojamos valstybėms narėms Estijai, Vengrijai, Latvijai, Vengrijai, Rumunijai. Buvo padaryt, E, dar viena pinigų e, injekcija e, apimtis buvo 370 milijonų per Europos socialinį fondą. Čia buvo bandoma paremti valstybės, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, ypač įgyvendinant užimtumo priemonės. Dėl Graikijos, kaip žinote, yra ekonominės ir finansinės politikos memorandumas 2010 m. gegužės mėnesį pasirašytas. Ten kalbama apie ekonominę programą, kuri finansuojama iš finansinės pagal, pagalbos per paskolą. Tame pakete yra įvairios, įvairūs veiksmai numatyti finansuoti iš struktūrinių fondų, ypatingai specialios darbo grupės įsteigimas. Darbo grupė steigiama vicepremjero lygmeniu. Ten bus ir komisijos pareigūnų, kurie padės rengiant sprendimus susijusius su sanglaudos politika. Tai turėtų smarkiai paveikti ir įgyvendinimo tempus ir projektų rengimo tempus Graikijoje. Yra įsteigti keli holdingo fondai, kurie yra finansuojami iš struktūrinių fondų. Ir mes investuosime per finansinės priemonės, teikdami paramą smulkioms vidutinėms įmonėms, kaimo plėtrai ir efektyvaus energijos naudojimo srityse. Taigi, Toki, toks bendrai būtų, tokia bendrai būtų situacija apie sanglaudos politiką, kaip ji padėjo, kaip ji padėjo, padėjo valstybėms narėms kovoti su krize. Na ir ataskaitoje valstybės narės e, teigia esančios patenkintos įgyvendinimo tempais, lankstumu, kuris buvo išsaugotas. Tai reiškia, kad kai yra teikiamas pasiūlymas ir siūlomi įvairūs veiksmai, žinant, kad ne visi visais jais pasinaudos, tačiau tuomet yra galimybė pasirinkti tas rytis, kurios yra aktualiausios ir kur galima pasiekti maksimalios naudos. Tai buvo tikrai labai pozityvus aspektas, būtent kaip ta atgaivinimo veiksmų programa buvo pradėta ir įgyvendinta. Taigi bendrai, mastant, ar įmanoma sangdos politiką panaudoti, kurios na, pagrindinis tikslas yra ilgalaikė, ilgalaikės politikos priemonės, ar ta politika gali pasitarnauti esant sudėtingai laikinai situacijai, kriziai Taigi toks bendras atsakymas būtų taip, įmanoma tą padaryti ir tai buvo tikrai labai naudingas indėlis iš sanglaudos politikos. Ačiū. Ačiū, ponė Manescu, po to ponė Šretė. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Nisler pentru prezentarea făcută. Am uh, citit... Eu, ponė pirmininkė, Norėčiau padėkoti kolegai. Aš perskaičiau darbinį komisijos dokumentą, kurį, kuris jau yra pristatytas. Ir kiek suprantu, ataskaitos iš valstybių narių buvo nenuseklios. Ir komisijai nėra dabar lengva įvertinti priemonių poveikį, priemonių, kurios e, buvo finansuotos valstybėse narėse per pastarosius trejus metus kovoti su krize. Taigi, kaip valstybės narės ir ypatingai tos penkios valstybės narės, kurias minėjo ponas Misleris, kaip jos gavo svarbę finansinę paramą iš ES ir aš manau, kad tos valstybės narės turėtų atsiskaityti dėl to, kaip tos priemonės buvo, buvo įgyvendintos, tam, kad mes žinotumėme, ar jos pasirinko teisingas priemonės, ar teisingai panaudojo lėšas. Uh, numatytam tikslui. Na ir pirmasis mano klausimas yra štai koks. Kada jūsų manimų komisija galės parlamentui pateikti tokią, tokį išbaigtą vertinimą? Komisijos dokumentas buvo parengtas remiantis valstybių narių pateiktą informaciją per nacionalinės strateginės programas pateiktas 9 metais. Taigi atsiskaitimas apie ES e, lėšų panaudojimą, taip pat apie tai, kiek, kiek tai prisidėjo prie ekonominio atgaivinimo, kiek suprantu, Rumunijos ataskaitoje skaičiai ne visuomet atspindėjo realybę. Ir norėčiau sužinoti iš komisijos, ar rengiant tas ataskaitas komisija tik tai pasitelkia tą informaciją, kuri yra gaunama iš valstybių narių, informacija, kuri kartais ne visiškai atitinka realybę. O galbūt komisija gavo kokiu tai signalu, rodančių, kad tam tikrose valstybėse narėse yra neteisingai gyvendinama kažkas, įsisavinimas nėra uh, geras. Taigi tokiu atveju galbūt komisija labiau atidžiau panalizuoja tas valstybės narės, stebi jas, o galbūt komisija tiesiog um, tik tai pasitelkia tą informaciją, kurią gauna iš valstybių narių. Ir tuomet susidaro užburtas ratas. Mes skunčiamės, kad valstybės narės neteikia sąžiningų ir teisingų tikslių ataskaitų ir nieko kaip ir nedarome, kad problema būtų išspręsta. Na ir antras mano klausimas tuomet, kiek jūsų manimų komisija turėtų labiau įsitraukti į situacijos stebėjimą, stebėseną? Ačiū. Šriota. Ähm, äh, Ačiū. Prieš tai kalbėjusiai uždavė puikų klausimą. Norėčiau tik tai pridurti kai ką. Man dabar susidaro įspūdis, kad e, kalbama vien tik tai apie pozityvius aspektus, o ne negatyvius. Reikėtų nepamiršti to, kad buvo taip pat ir nesėkmių. Bendras finansavimas numatytas valstybėms narėms nebuvo užtikrintas. Kodėlgi taip nutiko ar dėl administracinių uh, kliūčių ar dėl kažkokių kitų. Žinome, kad Luksemburgas į tai sureagavo, tačiau kiti nieko dėl to nesakė. Šią programą patobulino parlamentas, čia kalbu būtent apie būsto atnaujinimo programas. Uh, Taip, kartais tos priemonės e, nėra e, didelės finansinės vertės, bet net ir menkos priemonės taip pat gali kurti e, darbo vietų. Buvo kalbėta apie 12 valstybių narių. Labai gaila dėl to. Galbūt kai kurios valstybės narės tiesiog iš principo nėra pasirengusios naudoti šiomis lėšomis. Uh, Juk šis instrumentas, ši priemonė turėjo prisidėti prie ekonomikos atkūrimo. Labai gaila dėl to. E, čia buvo kalbama dabar apie jastas ir bejas. Pagalbos komitetas e, įsitraukė į šį procesą. Be abejo, buvo imtasi reikalingų priemonių tam, kad būtų įvertintas poveikis aplinkai. O klaidų nutinka dažnai. Labai gaila, kad šios klaidos tiesiog nustelbė gerus dalykus šios programos. Ačiū. Yra dar du kolegos norintys pasisakyti, dėja daugiau laiko neturime dar kitiems kalbėtojams. Taigi Ponas Van Nistelrooy. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip tik norėčiau pozityviai sureaguoti į patiktą informaciją ir į pranešimą. Čia mm, buvo mums proga pritaikyti teisės aktus ir tai pagerinti dėl krizės e, pablogėjusią situaciją. Mes tą galimybę uh, E, pasinaudojame. Krize tam tikrą prasme, galima sakyti, net ir buvo naudinga. 12 valstybių narių pasinaudojo e, pagerinti savo e, energetinį efektyvumą. Tai jau yra geras ženklas. Komisija bei valstybės narės tarėsi tam, kad būtų pasiekta bendrų tikslų. Lens pranešime yra kalbama apie veiksmų programų įgyvendinimą. Valstybės narės pačios galėjo pasirinkti, kokias konkrečiai priemonės taikyti tam, kad e, būtų gautos lėšos. Čia griežtų nurodymų nebuvo ir 12 valstybių narių e, čia išsiskyrė teigiamą prasme Ir būtent todėl mes pasisakome už saligiškumą, už mes čia dabar kalbame apie specialų, specialią parlamento grupę, kuri turėtų dirbti krizės klausimu. Kokia veikla yra vykdoma? Žinau, kad e, pirmininkas e, dalyvauja posėdžiuose, tačiau kada galiausiai gausime pranešimą, kažkokius tai rezultatus. Ačiū dabar žodis ponui Angurakis. E, Ačiū. Duomenys ir e, gauta informacija atspindi situaciją, visą tai yra labai įdomu, bet ponė pirmininkė, pritaikytos priemonės ir tai, apie ką kalbėjo komisijos atstovas, nebūtinai atsako į pagrindinį klausimą, kaip mes elgiamė, elgiamės su, su ta krize ir tos priemonės, kažin ar turės kokio tai poveikio kriziai. Na, galbūt šiek tiek sušvelnins poveikį padarinius. Tačiau, kaip žinome, visose valstybėse dėja krizė tik gilėja, daros vis gajesni ir buvo kažkas padaryta, buvo imtasi veiksmų. Na, jeigu Europos komisijas nebūtų užsiminęs Graikijos, tai aš gal būčiau nepasisakęs, bet jisai kalbėjo apie Graikiją, apie e, smulkių įmonių finansavimą. Tačiau turiu sąžiningai pasakyti, kad smulkios įmonės ne, neturi galimybės dalyvauti tose programuose, nes turi didži, didžiulių skolų ir skolos negali būti finansuojamos iš tų lėšų. Ir dabar mes kalbame apie 327 milijardus. Prieš krizę projektai buvo planuojami, planuojamos įvairios priemonės, veikia įvairi, įvairūs paramos mechanizmai. Visą tai vyko prieš krizę. Mm na, ir gyvendinimo paspartinimas nesunaikins krizės. Tokia yra realybė. Į tai reikia atsižvelgti. Tai aišku nereiškia, ir kad tos priemonės nėra veiksmingos, aš nieko prieš jas neturiu, tačiau turime suprasti, kad priemonės, pavyzdžiui, užimtumui skatinti yra susijusios su baisiomis darbo sąlygomis. Šalyje kur 50 procentų išaugo nedarbas. Tos priemonės, kažin, ar programos, kažin, ar ką duos. Na ir aš manau, kad svarbiausia pamastyti apie tai, kaip būtų galima susitvarkyti su krizės priežastimis, šaknimis, nes tai, kas dabar yra daroma, tos tos priemonės, tai čia tik tai lašas jūroje. Prašau, komisijos atstovas dabar gauna žodį komentarams. Pabandysiu atsakyti į ponios Maneskų ir pono Langurakis e, klausimus galbūt kartu. Šiuose ataskaitose yra toks skubus valstybių narių atsakymas, reakcija e, apie tai, ką jie padarė, kai gavo pasiūlymą iš sanglaudos politikos, pasiūlymą finansuoti, padėti išspręsti jiems problemą, esant kriziai. Žinoma, kad procesas dar nesibaigė. Puikiai suprantame, kad netgi prognozuojamas, nesvarbu, kad prognozuojamas ekonominis augimas vis tiek regionuose, savivaldybėse sunkumai yra milžiniški ir sunku yra susidaroti su dabartinės situacijos aplinkybėmis. Taigi dėl ataskaitų. Tai yra pirmosios valstybių narių ataskaitos apie tai, ką panaudojo valstybės narės iš tų pasiūlymų, kuriuos gavo iš sanglaudos politikos. Sanglaudos politikos kontekste yra atsiskaitimų ataskaitų sistema, kasmetinių ataskaitų sistema, kur yra bendrai atsiskaitama dėl įgyvendintų priemonių pažangos. Ir dėja turiu pasakyti, kad nėra daromas skirtumas tarp su krize susijusių priemonių gyvendinimo ir įprastinių darbų ir įprastinių priemonių gyvendinimo. Na ir dabar matome, kad sekame, kaip, yra, kaip vyksta gyvenimas valstybėse narėse, sekame, stebime, kokie gali kilti klausimai. Na ir jeigu ir, ir tai, kad ekonomikoje problemos nėra dar išspręstos, Per sanglaudos politiką bandysime analizuoti padėtį ir su tomis priemonėmis, kurios yra vykdomos įprastinė tvarka, bandysime padėti valstybėms. Tiesiog tai yra įprastinis anglodos politikos įgyvendinimo modelis. Na ir sunku čia daryti dabar skirtumą tarp priemonių, kurios yra susijusios su krize, krizės reguliavimų ir įprastinių priemonių. Tai, ką sakė ponia Šrioter, dėl esmingi, esmingių, esmingų problemų, kurios vyrauja valstybėse narėse, pavyzdžiui, jiems sunku susirasti bendro finansavimo šaltinius. Tiesa, taip yra. Ir suradome tokių problemų valstybėse narėse, ypatingai naujosiose Investicijų bankas mobilizavo labai svarbę paramą tam, kad e, priemonės finansuojamos per sangodos politiką galėtų būti toliau įgyvendinamos e, netgi po sangodos politikos finansavimo, nes yra kreditų linijos, kurios yra numatytos valstybėms narėms, 12 senųjų valstybių narių ir naujosiams valstybėms narėms. Uh, tam, kad toliau vyktų tos programos. Tai žinoma, čia yra daugiau susijęs su krize. Mes stebime padėtį kartu su Europos investicijų banku, žiūrime, ar nėra kokios tai tolesnės rizikos. Dėl efektyvaus energijos vartojimo. Tos priemonės buvo iš dalies atnaujintos. Ir ponas Vanis Delroj kalbėjo gan teis, teisingai. Kai kuriuose valstybėse narėse, ypatingai senosiuose, 15 valstybių narių yra labai gerų parengtų instrumentų, dėl efektyvaus energijos naudojimo. Paramos schemos egzistuoja ir Vokietijoje, ir Austrijoje, Niderlanduose. Jų pagrindų išduodamos negražinamos paskolos ir gražintinos paskolos. Viskas vyksta labai efektyviai. Ir iš pradžių buvo aišku, kad Austrai, Vokiečiai panašu, kad neims mūsų siūlomos priemonės. Tačiau, pavyzdžiui, Prancūzijoje jau buvo visai kitaip. Prancūzija pasinaudojo mūsų siūlomą galimybę iš karto, kai tik buvo numatyta tai reglamente. Ir dabar tų veiklos programų yra labai daug. Yra gyvenimos priemonės socialinio būsto srityje, bandant pagerinti energijos suvartojimą socialinėme būste. Taigi Prancūzija bandė efektyviai pritaikyti tą paromą, bet nepritaikė jos toms šeimoms, kurios e, atsidūrusios ant skurdo ribos. Bet e, Prancūzijos valdžios institucijos dabar ketina ir svarsto galimybę teikti paramos sistemas per tam tikras finansinės priemonės. Taigi, panašu, kad tai, kas dabar vyksta Prancūzijoje tie veiksmai bus pritaikomi platesniu mastu. Efektyvaus energijos vartojimo priemonės buvo pritaikytos plačiau ir reikšmingiau naujosiuose valstybėse narėse. Gal prisiminate, buvo reglamente tam tikra nuostata, kurią buvo galima pritaikyti tik tai labai išskirtinėmis aplinkybėmis. ES lėšų mobilizavimas per integruotą regeneralizavimo ir efektyvaus energijos vartojimo tikslą. Na ir dabar per tą reglamento nuostatą buvo pasiūlytos e, kur kas platesnės priemonės e, naujosiuose valstybėse narėse. Ir tos pastangos buvo uh, bendra finansuojamos investicijų banko, kartais nacionalinių bankų, kurie irgi įsitraukia į tuos projektus. Taigi tos priemonės tapo labai reikšmingos ir bus dar reikšmingos per ateinančius mėnesius. Taigi, norėdami priimti racionalų sprendimą vertinimą, mes kažin ar dabar galėtumėme uh, palyginti tą įsisavinimo gebėjimą su potencialiais 6 milijonais eurais. Tai buvo hipotetinis skaičius, kaip visi puikiai suvokiame. Ir į tai nebus atsižvelgiama per šį programinį laikotarpį. Jaspers. Pone Šrioter, Jaspers yra bendras projektas tarp, partner, tarp AB, RBD, kurie investuoja į techninę paramą teikiamą naujose valstybėse narėse. Ta techninė parama yra siūloma valdžios institucijoms, kurioms patikėtas uždavinys parengti stambius investicijų projektus. Ir parama tai daugiausiai yra ekspertų parama, ekspertų pagalba. Tokiu būdu ekspertai įtraukiami į arba į atskirų projektų rengimą, arba į teikia horizontalius patarimus, pavyzdžiui, rengiant viso sektoriaus strategiją. Ar tai būtų geležinkelių tinklo plėtra, ar vandens, vandentiekio, ar vandenvalos projektai. Tiesiog teikiami patarimai vyriausybei tam, kad vyriausybė pasirenktų projektų įgyvendinimui. Nes, na, galutinis tikslas yra parengti projektus tinkamu metu, laiku ir juos pateikti komisijai. Jūs kalbėjote apie kokybės ir bendrijos taisyklių atitikimo aspektus. Aišku, kai kalba eina apie aplinkosaugos projektus, ekspertai nuvyksta, kad patartų valdžios institucijoms apie tai, papasakotų, kokie yra pagrindiniai reikalavimai tam, kad projektas būtų primtas, primtas ir patvirtintas komisijos. Taigi, komisija irgi yra tuo suinteresuota, mes norime gauti aukštos kokybės projektus, kurie būtų greičiau valstybių narių parengiami. Dėkoju Rudolfai Čia ir norėčiau užbaigti posėdį. E, mes pasėdžiausiame gruodžio 9, ketvirtadienį, 9 val. Iš ryto visus raginu susirinkti laiku. Turime labai daug klausimų darbo tvarkėje dėl koordinatorių nutarimų ir dėl um, Liežo renginio mes galėsime pakalbėti vėliau, tad e, dabar posėdį baigiame. Dėkoju visiems, kurie liko iki galo už e, jų aktyvų dalyvavimą. Taip pat dėkui vertėjams.